Proszę Państwa, możemy roz... Gerbėjai ponai ir ponės, aš manau, kad mes galime pradėti darbą. Galime pradėti savo komiteto posėdžio trečiąją sesiją ir pradėsime nuo balsavimų. Pirmiausia, naujoji ES miškų strategija Na, pranešėjas, aš tikiuosi, galėsi, galės mums papasakoti apie šį dokumentą. Prašyčiau taip pat pakomentuoti ir vakarą šiandien vykusias diskusijas. Ir paaiškinkite, kokia yra dabartinė situacija. Labai ačiū, pirmininkė. Šį rytą mes jau trumpai kalbėjome apie šį dokumentą ir aš norėčiau padėkoti Paulo de Castro socialdemokratų koordinatoriai ir aš manau, kad mums pavyko susitarti ir šiandien mes galime balsuoti, nes socialdemokratų frakcija atsijėmė prašymą atidėti balsavimą. Trys pastabos techninio pobūdžio. Septintasis kompromisas. Čia, ko gero, bus pateiktas pakeitimas žodžiu. Po septinto kompromiso mes balsuosime dėl 137 pakeitimo. Iš pradžių balsuosime dėl kompromiso, o po to balsuosime dėl 137 pakeitimo. 28 kompromisas. 316 pakeitimas. Mes norėtume, kad ir dėl jo būtų balsuojama. Nes tas pakeitimas neįeina 28 kompromisą. Aš tikuos, tikiuosi, kad pirmininkas viską paaiškins, kai mes balsuosime. Ir aš norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems kolegoms, kurie konstruktyviai su manim bendradarbiavo ir padėjo man parengti šį dokumentą ir šios kompromisinės pakeitimus. Aš manau, kad mes turime kiek įmanoma paremti miškininkystės sektorių, nes jis yra nepaprastai svarbus ne tik ekonominė, bet ir ekologinė prasme. Manau, kad labai svarbu yra mums sutilktai dirbti tam, kad miškinkistės sektorius turėtų šviesę ateitį. Dirbti nebuvo lengva, nes mūsų pradinės nuomonės buvo labai skirtingos. Tačiau aš džiaugiuosi, kad mes parlamente gebame dirbti konstruktyviai, gebame derinti įvairias nuomonės. gebame formuluoti bent savo mintis taip, kad, kad uh, būtų naudinga visiems. Džiaugiuosi, kad uh, taip puikiai Europos parlamentas gali veikti. Ir nebejoju, kad uh, mes galėsime plenarime posėdėje patvirtinti šią poziciją ir pateikti ją komisijai laiku. Labai dėkuoju, dėkuoju už jūsų pastabas. Už viską aš jums, už visą jūsų darbą. Aš padėkosiu Jums vėliau, ponė Sandra paprašė žodžio. Prašau. Norėčiau, kad 132 pakeitimo antroji dalis išliktų, todėl kad septintame kompromisinėme pasiūlyme pakeitime e, į mano tekstą nebuvo atsižvelgta. Todėl 132 pakeitimą aš pati pasiūlysiu žodžiu. Proszę pamiętać i też zgłosić tą poprawkę, kiedy dojdziemy do. Gerai, nepamirškite atkreipti į tai mano dėmesį, kai mes balsuosime. Gerai, kai perėsime prie to pakeitimo Przechodzimy do głosowania. Poprawki kompromisowe. Na kągi, dabar mes teikime balsavimui pakeitimus, dėl kompromisinių pakeitimų balsuosime elektroniniu būdu. Jeigu jūs pageidausit, galėsime taip pat elektroniniu būdu balsuoti dėl kitų pakeitimų. Taip pat galėsime elektroniniu būdu tikrinti balsavimo rezultatus, tuomet, kai man nebus aišku, kaip jūs balsuojate. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Dėkoju. Atmesta. Toliau 73 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Dėkoju. Atmesta. Toliau 74, 75, 77 pakeitimai. Kas už? Dėkoju. Kas prieš? atmesta. Bet galime pasitikrinti elektroniniu būdu. Gerai, atmesta. Gerai, netikriname. Gerai, nu gerai, pasitikrinkime. Gerai, pradedame balsuoti tuomet. Dėkuoju, balsavimas baigtas. Socialistų balsų yra vienu per daug. Dar kartą kartoju, socialistų yra per daug, tai reiškia, kad turime kartoti balsavimą, Bals, balsuojame iš naujo, pradedame balsuoti. Balsuokite. Balsavimo procedūra baigta. Patvirtinta. Na kągi, toliau periname prie 78 pakeitimo. Pone Branė, prašau, aš žinau, kad jūs žodžiu norite pateikti pakeitimą. Taip, aš norėčiau pateikti žodinį pakeitimą tam, kad būtų įtrauktas žodis environment, aplinkosauga. Tam, kad būtų parašyta, kad miškystės sektorius turėtų tarnauti aplinkosaugai, ekonomikai ir visuomeniai. Ar kas nors prieštarautų tam, kad balsuotume dėl šio pakeitimo žodžių? Jei trys žmonės pasipriešins, tuomet mes negalėsime dėl jo balsuoti. Kiek žmonių nepritarė šiam pakeitimui žodžių? Gerai, tuomet galime balsuoti, ar ne? Balsuojame. 1, 2, 3. A, gerai, nebalsuojame tuomet, nes trys kolegos pasipriešino tam, kad balsuotume dėl šio pakeitimo. Taigi balsuojame dėl pakeitimo to, tokio, koks jis yra. 78. Kas už, kas prieš? Patvirtinta. Toliau periname prie pirmojo kompromisinio paketo. Elektroninis balsavimas. Prašau balsuoti. Tikoju, balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau periname prie 91 pakeitimo. 91 pakeitimas, kas už. Dėkoju, kas prieš. Patvirtinta. 95 pakeitimas, kas už. Dėkoju, kas prieš. Atmesta. 96 kas už. Dėkoju, kas prieš. Patvirtinta. Dabar perėdame prie antrojo kompromiso. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Antrasis kompromisas patvirtintas, taigi periname prie trečiojo kompromiso, balsuojame elektroniniu būdu, balsuojame, balsavimas baigtas, Patvirtinta, toliau periname prie 152 pakeitimo, kas už. Dėkoju, kas prieš. Atmesta. 180, kas už. Dėkoju, kas prieš. Atmesta. Norite, kad pasitikrintume gerai, tuomet tikriname elektroniniu būdu. 180 pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Galiu baigti balsavimo procedūrą? Taip. Trys šimtai devintasis pakeitimas, kas už? Dėkoju, kas prieš? Patvirtinta. Šimtas dešimtasis, kas už? Dėkuoju, kas prieš? Patvirtinta. 111. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. 111 pakeitimas. Baigime balsuoti. Atmesta. Dviejų balsų persvara. Na kągi, 112. Kas už? Dėkuoju, kas prieš? Patvirtinta. 113. Kas už? Dėkuoju, kas prieš? Patvirtinta. 114. Kas už? Dėkuoju, kas prieš? Atmesta. Toliau 115. Kas už? 115. Kas prieš? Atmesta. Dėkuoju. 116. Atsiprašau, jis atkrenta. Toliau periname prie ketvirtojo kompromiso. Pradedame balsuoti. Balsuojame dėl ketvirtojo kompromiso. Balsavimas baigtas. Dėkuoju. Patvirtinta. Toliau periname prie aplinkosaugos komiteto 15 pakeitimo. Ne. Periname prie 5 kompromiso. Kas už, balsuojame elektroniniu būdu. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau periname prie Envi komiteto 18 pakeitimo. Kas už? Gal galėtume balsuoti atskirai? Do poprawki 18. To... Dabar periname prie Envi komiteto 18 pakeitimo. Kas už? 18. Kas prieš? Dėkuoju. Atmesta. Toliau periname prie. Gerai, pasitikrinkime. Pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl 18 pakeitimo. Balsuojame. Dėkoju, balsavimas baigtas. Atmesta. Gerai. Tuomet perinė prie NV20 pakeitimo iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, Dėkoju. Kas prieš? Patvirtinta. Toliau antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Norite, kad pasitikrintume? Gerai, tikriname. Pradedame balsuoti. Balsuojame dėl Envi komiteto 20 pakeitimo antrosios dalies. Antroji dalis. Baigime balsuoti. Atmesta. 241. Kas už? Kas prieš? Pakeitimas atmestas. Toliau NV21. Kas už? Dėkoju. Kas prieš? Patvirtinta. NV23. Kas už? Kas prieš? atmesta. Periname prie šeštojo kompromiso. Balsuojame elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Dėkuoju. Patvirtinta. Toliau periname prie septintojo kompromiso. Septintasis kompromisas, kas už, prašau balsuoti, pradedame balsavimo procedūrą. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas yra patvirtintas. Toliau periname prie 137 pakeitimo. Ta, kurį minėjome, kas už 137 pakeitimą? Kas už? Dėkoju, kas prieš? Pakeitimas patvirtintas. Toliau periname prie įtri komiteto 19 pakeitimo. Kas už? Kas, kas už? Dėkoju, kas prieš? Patvirtinta. Šimtas, atsiprašau, 250, kas už, kas prieš? Pasitikrinkime. 250 pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Dėkoju, baigėme balsuoti. Atmesta. Bet kaip jūs matote, ne, tik nedidelė balsų persvara. 196, kas už, dėkoju, kas prieš, kas prieš, patvirtinta. 251, kas už, Dėkoju, kas prieš? Patvirtinta. NV komiteto 35 pakeitimas, kas už? Dėkoju, kas prieš? Patvirtinta. Aštuntasis kompromisas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pereiname prie 243 pakeitimo, kurį pateikė ponas Branen. Kas už? Dėkuoju, kas prieš? Patvirtinta. 260. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Na, bet gerai, pasitikrinkime, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Nematote. Atmesta, bet norėjau pasitikrinti, bet kuriuo atveju. Devintasis A kompromisas, balsuojame elektroniniu būdu. Devintasis A kompromisas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau balsuojame elektroniniu būdu dėl devintojo B kompromiso. Balsuojame. Balsuojame. Galime balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 132 pakeitimas. Šimtas trisdešimt devintasis. Dėl jo dabar balsuojame. Atsiprašau, šiek tiek sugrįšime ir balsuosime pirmiausia dėl 132 pakeitimo. Kas už 132 pakeitimą? Pone Agnio, 132 pakeitimas. Ir panašu, kad jūs nenorėjote dėl jo balsuoti, jūs kažkodėl e, šokote iš karto prie 139. Gal galėtumėte aiškiai pasakyti, dėl ko mes balsuojame? Dėl mes abiejų balsuojame dabar ar tik dėl vieno iš jų? Aš atsiprašau, ką tik pasakiau, kad mes sugrįžtame prie 132 pakeitimo. Dėl jo dabar ir balsuojame. Sekretariato darbuotojai nesutarė tarpusavį. Gal ponia Kostinger galėtų mums paaiškinti, apie ką mes čia kalbame? Mes turėtume balsuoti dėl 139 pakeitimo, nes 132 pakeitimas patenka į 7 kompromisą, taigi dėl jo balsuoti nereikia. Bet dabar turėtume balsuoti dėl 139 pakeitimo antrosios jo dalies. Aš norėjau, ašgi pateikiau prašymą balsuoti dėl 132 pakeitimo. Na kągi, šis pakeitimas atkrenta dėl to, kad jisai įtrauktas į septintąjį kompromisą. Ir, kaip aš pasakiau pačioje pradžioje, tas pakeitimas patenka į septintąjį kompromisą, bet jei jūs turite pakeitimą žodžiu, tuomet aš turėčiau paklausti, ar būtų prieštaraujančių balsuoti dėl šio pakeitimo žodžiu kas pasisako prieš tai, kad mes balsuotume prieš šį žodžių, pakeitimą žodžiu. Taip, matau, kad trys kolegos tam pasipriešino, tai reiškia, kad mes negalime balsuoti dėl pakeitimo žodžiu. Tai reiškia, kad dabar periname prie kito pakeitimo, dėl to, kad 132 pakeitimas įeina į 7 kompromisą. Taigi 139 pakeitimas. Kas už? Antroji šio pakeitimo dalis. Kas prieš? Atmesta. Toliau. NV komiteto aštuntasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 161. Jis atkrenta. NV 45. Kas už? Dėkoju, kas prieš? Atmesta. Toliau 159. 159. Kas už? Dėkoju. Kas prieš? Atmesta? Gerai, pasitikrinkime. 159 pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Dėkuoju. Pakeitimas atmestas. 357 pakeitimas. Kas už? Dėkuoju. Kas prieš? Atmesta. Toliau. Dešimtasis kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsuojame dėl dešimtojo kompromiso. Balsavimas baigtas. Kompromisinis pakeitimas patvirtintas, toliau 158 pakeitimas, kas už 158 pakeitimą. Dėkuoju, kas prieš. Dėkuoju, atmesta. Toliau. 248. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Vienuoliktasis kompromisas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Dėkuoju. Patvirtinta. Toliau 124 pakeitimas. Ne. 242. 242 pakeitimas. Kas už? Dėkuoju. Kas prieš? Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. 242 pakeitimas, balsavimas baigtas. Atmesta. Dvyliktasis kompromisas, kas už dvyliktąjį kompromisą, balsuojame, Balsavimas baigtas. Dėkuoju. Patvirtinta. Toliau NV19 pakeitimas. Jis yra toks pat kaip ir įtai komiteto ketvirtasis. Kas už? Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Toliau 140 pirmoji dalis. Kas už? Dėkuoju, kas prieš. Patvirtinta. 182, kas už. Dėkuoju, kas prieš. Patvirtinta. 263, kas už. Dėkuoju, kas prieš. Atmesta. Toliau 192. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Šimtas devyniasdešimt penktasis pakeitimas, kas už? Dėkoju. Kas prieš? Atmesta. Aš nežinau, kaip balsavo socialistai. Pasitikrinkime. Balsavimo rezultatus 195 pakeitimas. Atmesta, a ne? Gerai. 196 pirmoji dalis. Antroji dalis pasitaiso pirmininkas. Kas už 196 pakeitimą? Dėkoju. Kas prieš? Patvirtinta. Toliau 197 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. 190 pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. 198 pakeitimas. 198 kas už, kas prieš. Atmesta. 100. 319 pakeitimas kas už, kas už, kas prieš. Atmesta. Toliau 320 pakeitimas, kas už. Dėkoju. Patvirtinta. Toliau perinėme prie 13 kompromisinio pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau periname prie 213 pakeitimo. 213 kas už? Dėkoju, kas prieš? Patvirtinta. Toliau, 214 kas už? Dėkoju, kas prieš? Pasitikrinkime. 214. 215 balsavimas baigtas. Socialistai aiškiai nekėlė rankų. 215. 215. Kas už? Dėkoju, kas prieš? Patvirtinta. Toliau. 216-217 pakeitimai. Kas už? Kas už šios pakeitimus? Dėkuoju. Kas prieš? Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 22 balsavo už, 19 prieš sunku yra iš tikrųjų išteiškinti, koks yra rezultatas, kai e, persvela yra tokia nedidelė. Toliau keturioliktasis kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Toliau perėdame prie Envi komiteto 38 pakeitimo. Kas už Envi 38 pakeitimą? Kas prieš? patvirtinta, bet siūlau vis dėlto pasitikrinti balsavimo rezultatus. Balsuojame, ND komiteto 38 pakeitimas, balsavimas baigtas. Atmesta. 234 pakeitimas kas už? Dėkuoju. Kas prieš? Patvirtinta.

Patvirtinta. 239 pakeitimas. Kas už? Dėkoju, kas prieš? Pasitikrinkime, balsuojame elektroniniu būdu. 239 pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trijų balsų persvara. 240 kas už? Kas prieš? Atmesta. NV komiteto ketvirtasis, kas už? Dėkuoju, kas prieš? Špatvirtinta. 246, kas už? Kas prieš? Atmesta. 247 skaitimas kas už? Dėkuoju, kas prieš? Atmesta. Penkioliktasis kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau pereiname prie įtrio komiteto dešimtasis pakeitimas. Kas už? Dėkoju. Kas prieš? Patvirtinta. NV komiteto 25 ir 3 komiteto 13, kas už? Dėkuoju. Patvirtinta. Toliau įtri komiteto 14. Kas už? Patvirtinta. 245. Kas už? Du šimtai penkiasdešimt aštuntasis, atsiprašau, sako pirmininkas. Ne, 331, 331 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 16 kompromisas. 16 kompromisas, kas už? Atsiprašau, sako pirmininkas, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Periname toliau prie 17 kompromiso. Kas už 17 kompromisą? Tai yra balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau perėdame prie 273 pakeitimo. Antroji dalis, kas už, dėkuoju, kas prieš, patvirtinta. Toliau, NV komiteto 46, kas už, kas prieš, atmesta. 277, kas už, dėkuoju, kas prieš, patvirtinta. Taip patvirtinta. Na kągi toliau. 278. Kas už. Dėkoju. Kas prieš. Patvirtinta. Toliau. 280. Kas už. 280. Dėkoju. Patvirtinta. Toliau. 200. Gerai, 281 kas už. Dėkoju. Kas prieš? Patvirtinta. Toliau. 18 kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta toliau periname prie NV44 pakeitimo, kas už. Dėkuoju. Kas prieš? Patvirtinta. Toliau 142 pakeitimų prie antrosios dalies, kas už. Dėkuoju. Patvirtinta. Toliau 259 pakeitimas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, dėkoju, kas prieš, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 259 pakeitimo antrosios dalies. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 19 kompromisas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Tai reiškia, kad toliau periname prie NV komiteto 40 pakeitimo. Kas už NV komiteto 40 pakeitimą. Dėkuoju, patvirtinta. Toliau 20 pakeitim, kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. 20 kompromisas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau pereiname prie NV komiteto 6 pakeitimo. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas, pri, kas balsuoja prieš, kas prieš. Man atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu. Taigi balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau periname prie NV22 pakeitimo, kas už, dėkoju, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu, nes man nėra aišku. Envi komiteto 22 pakeitimas, balsavimas baigtas, atmesta. Toliau, Envi 28, kas už? Dėkoju, kas prieš? Atmesta. 36, kas už? Kas prieš? Atmesta. Toliau, NV42, kas už? Dėkoju, kas Patvirtinta. Toliau. 156. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 164. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 170 devintasis, bet ne, pasitikrinkime pirmiausia balsavimo rezultatus dėl 164 pakeitimo. Elektroniniu balsu, e, būdu balsuojame. Balsavimas baigtas. Nematote. Atmesta. Bet yra gerai, kad pasitikrinome balsavimo rezultatus. Taigi, 179 pakeitimas. Kas už? Dėkuoju, kas prieš? Atmesta. Toliau. 307 pakeitimas. Gerai, tikriname. 179 balsuojame dėl 179 elektroninių būdų. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau periname prie 307 pakeitimo, kas už. Dėkoju, patvirtinta. Toliau. NV24, kas už. Dėkoju, kas prieš. Patvirtinta. Toliau balsuojame elektroniniu būdu dėl 21 pakeitimo, kompromisinio pakeitimo. Balsavimas baigtas. Dėkoju, patvirtinta. Toliau pereiname prie 127 pakeitimo, kas už, kas prieš, atmesta. Toliau 191 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. 316, kas už, 316 kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime, neaišku, balsuojame elektroniniu būdu dėl 316 pakeitimo. 316 pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Na kągi, toliau perėmėme prie 22 kompromiso, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau perėmėme prie 123 pakeitimo. 123, sako pirmininkas, kas už, kas prieš. Atmesta. Toliau 244, kas už. Ponas Būda, nebalsuojate dėl savo pakeitimo? Gerai, kas prieš? Patvirtinta. Toliau 317. Kas už? Dėkoju. Kas prieš? Patvirtinta. Toliau periname prie 23 kompromiso, balsuojame elektroniniu būdu. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau periname prie Envi komiteto 14 pakeitimo. Kas už? Kas už? Dėkuoju. Patvirtinta. 321 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Gerai, tikriname elektroniniu būdu. 321 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Dėkoju. 24 pakei, kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Toliau periname prie 333 pakeitimo. Balsuojame dėl pono Tarabelą pakeitimo, kas už. Dėkuoju, kad patvirtinta. Dvidešimt penktasis kompromisas. Pone Nočiu, jūs prašyti žodžių, prašau. Taip, aš norėčiau pateikti pakeitimą žodžiu. Pakeitimą žodžiu noriu pateikti. Trys šimtai dvidešimt devintasis pakeitimas. pranešėjai, gal jūs galėtumėt pakomentuoti, ką jūs apie tai manote? Na, mes nebalsuojame dabar dar šio pakeitimo. Kaipgi aš galėčiau pakomentuoti jūsų prašymą pateikti žodinį pakeitimą? Man atrodo, jūs turėjote galvoje 343 pakeitimą. Man atrodo, kad čia mes kalbame apie skirtingus pakeitimus. Man atrodo, kad ponia Neuchil pateikė savo pakeitimą žodžiu, kai balsavome ne dėl to pakeitimo, apie kurį jie galvojo. Bet mes perėjome prie kito kompromiso. Aš norėčiau, kad kai balsuosim dėl kito kompromisinio pakeitimo, man būtų leista pateikti pakeitimą žodžiu. Ir aš manau, kad tai yra teisinga vieta pateikti šiam pakeitimui. Bet jeigu mes patvirtinsime kompromisinį pakeitimą, tuomet nebereikės balsuoti dėl pakeitimų žodžių. Jei mes patvirtinsime 25 kompromisinį pakeitimą, po to perėsime prie 26 kompromisinio pakeitimo ir tuomet mes galėtume pagalvoti apie 349 pakeitimą, bet pranešėjai sako, kad jį tam nepritarė. Taigi, dabar balsuojame Dėl 25 kompromiso balsuojame. Balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Tai reiškia, kad pereiname dabar prie 26 kompromiso. 26 kompromisas. Balsuojame elektroniniu būdu. Dėkoju, balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar 27 kompromisinis pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 358. Kas už? Kas už 358 dėkoju, patvirtinta. Toliau periname prie konstituojamųjų dalių. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. Trečiasis, ketvirtasis, penktasis pakeitimai, kas už, kas prieš, atmesta. Šeštasis pakeitimas, kas už, Pasitikrinkime. Pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl trečiojo, ketvirtojo ir penktojo pakeitimų. Balsuojame. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. Šeštasis pakeitimas. Kas už, kas prieš. Dėkuoju patvirtinta. Įmapšavai. Septintasis pakeitimas. Pono Tarabelis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta dėja. Bet ponė Tarabelė, jūs bazavote prieš savo pakeitimą. Aštuntasis pakeitimas. Patikrinkime elektroniškai dėl septintojo. Pradedame balsuoti, todėl kad ponas Tarabela balsavo prieš Baigiame balsavimą. Ponios ir ponai, įdomi situacija. Sveikinu. Aštuntasis pakeitimas. Kas už? Dėkoju patvirtinta. Devintasis, kuris tai yra taip pat ir dvyliktasis. Kas už prieš atmestą? Dešimtasis. Kas už? kas prieš, atmesta. Pereiname. Ne. Patikrinkime elektroniškai dėl dešimtojo pakeitimo. Pradedame. Taigi balsuojame dėl dešimtojo. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Sveikinu. E, vienuoliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Pereiname prie konstatuojamųjų dalių. Tryliktoji. Tryliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patikrinkime elektroniškai. Pradėkime balsuoti dėl 13 pakeitimo. Dėkoju, baig, baigiame. Atmesta. 15 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. 16 kas už, kas prieš, Patikrinkime elektroniškai dėl 16, pradėkime balsuoti. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 17 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Atmesta. 18 pakeitimas. Kas už, kas prieš atmesta. 20 pakeitimas kas už. Dėkoju. Patvirtinta. Pakartokime. Vėl balsuokime dėl 20 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta. 21 pakeitimas, kas už, dėkoju, patvirtinta. 22 pakeitimas, kas už. Kas prieš? Patikrinkime elektroniškai. 22 pono tarabelos pakeitimas. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Atsiprašau. Man gaila. 23 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Patikrinkime elektroniškai 23. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 24. Kas už? Patvirtinta. 25. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Dvidešimt šeštasis kas už. Dėkoju, patvirtinta. 27. Kas už? Dėkoju, patvirtinta. 28. Kas už? Atsiprašau, 30. Balsuokime dėl 30. Kas už, kas prieš. Atmesta. Patikrinkime elektroniškai dėl 30. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Aš klydau. 31 pakeitimas. Pono Tarabelos pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Patikrinkime elektroniškai dėl 32. 32 patvirtinta, 33 pakeitimas, kas už, kas prieš. Sekretariatas sako, kad mes balsuojame dėl 33. -ojo kas už. Dėkoju, kas prieš. Atmesta. 35. Kas už. Dėkoju, kas prieš. Patikrinkime elektroniškai, dėl 35 pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Trisdešimt šeštasis. Kas už? Dėkoju patvirtintam. 37. Kas už? Dėkoju patvirtinta. 38. Atsiprašau, 62. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Pereiname prie 28 kompromiso. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Dariname prie 41 kompromisinių, prie 41 pasiūlymų, kas už, kas prieš, atmesta. 42. Kas už? Dėkuoju patvirtinta. 43. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Periname prie 47 pakeitimų. Kas už? kas prieš, atmesta. 49 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. 50 kas už, kas prieš, atmesta. 51 kas už, patvirtinta. 54. Balsuokime dėl 54, kas už, kas prieš. Atmesta. 55, kas už, kas prieš. Atmesta. Patikrinkime elektroniškai. Balsuojame dėl 54 penkto. Dėkoju patvirtinta. Kompromisas numeris 29. Pradedame balsuoti. Patvirtintas. 57 pakeitimas. Dėkuoju patvirtinta. 61. Kas už, kas prieš. Patikrinkime. Pradedame balsuoti. Ponas Anijų, norėjau pasakyti, kad vertėjai minėjo 51, o iš tikrųjų mes kalbėjome apie 61 pakeitimą, ar ne? Taip, jūs teisus. Pradedame balsuoti dėl 61 e, pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta. Balsuosime dėl viso teksto. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Baigiame balsuoti. Tekstas yra patvirtintas. Sveikinu ponę pranešėją. Ar norėtumėte pasakyti? Aš džiaugiuosi tuo, kad Balsavimas baigėsi gerai. Na, yra šiek tiek problemų su naujais kolegomis. Kai mes balsuojame dėl kiekvieno atskiro pakeitimo, neteisėkuros e, pasiūlyme e, kyla šiek tiek nesusipratimų. Buvo pateikta pasiūlymų dėl pakeitimų, kurie nelabai buvo, kurie buvo ne visai į temą. Dėkoju sekretoriatui ir e, konsultantams. E, mes sugebėjome atrinkti tinkamus pasiūlymus dėl pakeitimų. Tekstas dabar yra geresnis. Dėkoju, iš tikiuosi, kad ir toliau bendradarbiausime ir panašiai dirbsime. Dėkoju norėčiau pasakyti e, pranešėjai, kad e, tiesa, kad mes bendradarbiavome nuo pat pradžių ir patvirtiname aiškius pakeitimus, bet vis dėlto nustebino mane tai, kad e, buvo balsuoma dėl atskirų punktų. Ir kompromisiniai pasiūlymai apėmė gan kontroversiškus klausimus. situacija yra gana sudėtinga. Dėl to, kad kai kurie pakeitimai kompromisus nebuvo įtraukti. Deja, pane pranešėja mažai dėmesio skyrė aplinkosaugai. Ir visą e, šios srities e, darbą paliko Envi komitetui. Dėkoju. Pone Horence Garcia. Pone pirmininkė, e, norėjau pasakyti kolegoms, kad šį rytą buvo lėktuvo katastrofa. Beveik šimtas Vokietijos piliečių ir daugiau negu 40 Ispanijos piliečių žuvo šiandieną German Wings lėktuvui nukritus. Tai buvo lėktuvas, kuris skrido iš Barcelonos į Düsseldorfą. Tarp žuvusių yra du kūdikiai. Norėjau informuoti jūs apie tai, todėl kad dėl to nukentėjo šimtai Europos šeimų. Dėkoju. Tai tikrai labai liūdna žinia. Ir žinoma, mes norėtume pareikšti gilę užuojautą toms šeimoms ir nukentėjusių šiai šalims. Kiekvienas iš mūsų būtent norėtų pareikšti tą užuojautą. Galbūt galėtume juos pagerbti tylos minutę. Thank you. Bardzo dziękuję. Dėkuoju. Taip pat norėjau pasakyti ponas Rodė. E, Dėkuoju. Atsiprašau, aš norėčiau grįžti e, prie šio dokumento. Norėčiau pasveikinti ponę Kjostinger. Retai kada E, man e, sus, teko susidurti su tiek daug nacionalinių e, atpalvo turinčių pakeitimų. Taigi norėčiau Jūs pasveikinti ir taip norėčiau pasveikinti ir šešėlinį pranešėją už tai, kad sugebėjote viską suderinti. Bet pirmininkė norėčiau pateikti vieną prašymą. Visų pirma, norėčiau paklausyti, kodėl mes elektroniškai balsuojame dėl kompromisinių pasiūlymų. Uh, Man tai netrodo labai logiška. Dar ir todėl, kad didžioji dauguma paprastai pritarė kompromisiniams pasiūlymams. Dar e, vienas e, prašymas, balsavimas, e, na, bas, vadovauti balsavimui yra tam tikras menas, tam reikia pasiruošti. Ir aš tikiuosi, kad jūs kaip pirmininkas šiek tiek geriau pasiruošite balsavimui kitą kartą. Dėkoju. Na, aš dariau, ką galėjau. Kartais yra sudėtinga išvelgti visus mažus nesutarimus, uh, Juk e, čia yra daug koordinatorių, e, trys, keturios dalies frakcijos. Jeigu koordinatorius laiku nepakelia rankos, tuo met e, balsavimas suprantamas kaip visos frakcijos balsas. Kyla įvairių sunkumų ir visada reikia įvertinti, kiek kas balsavo teigiamai, kas e, neigiamai ir taip toliau. Na, žinoma, sunkumų kyla ir dėl to, kaip mes esame susilę salėje, bet atsižvelgsiu jūsų komentarus. Na, o dėl paties e, balsavimo, dėl kompromisinių pasiūlymų, aš taip pat e, uždaviau tokį klausimą sekretoriatui, galbūt sekretoriatas galėtų atsakyti. Well, I didn't expect to have a Na, aš nesitikėjau klausimo šią temą. Pone Rodė, jūs esate teisus. Savame suprantama, kad jeigu yra kompromisinis pasiūlymas, didžioji dauguma greičiausiai pritars, daugiau narių jam pritars. Bet kartais dėl kompromisinio pasiūlymo e, geriau balsuoti elektroniškai, todėl kad į jį traukiama labai daug pasiūlymų dėl pakeitimo Ir taip, taip, taip, to reikia tam tiesiog, kad gautume aišku rezultatą. Jūs taip pat sakėte, kad mm, pakeitimuose buvo tam tikrų nacionalinių interesų. Kartais koordinatoriaus požiūris pozicija skiriasi nuo šalių pozicijos. Kartais koordinatoriai balsuoja vienaip, o nariai balsuoja visai kitaip ir dėl to rezultatas, balsavimo rezultatas e, būna kitoks negu planuota. Na bet e, jūs esate teisus, jeigu mes balsuojame dėl kompromisinio pasiūlymo, tai tikriausiai dėl jo bus dauguma balsuos teigiamai. Na ir dabar perkime prie e, rezoliucijos, pasiūlym, pasiūlymo dėl rezoliucijos, kurį patikė ponas De Castro e, dėl pasaulinės parodos. Balsuokime, todėl kad e, šiandieną komitete mes esame šiek tiek įsiaudrinę, taigi pradėkime iš karto balsuoti. Dėkoju, balsuokime dėl pirmojo e, pakeitimo, kas už Dėkuoju. Patvirtinta. Antrasis, kas už. Dėkuoju patvirtinta. Trečiasis, kas už. Dėkuoju patvirtinta. Ketvirtasis, kas už. Kas prieš. Atmesta. Penktasis, kas už. Kas prieš. Atmesta. Šeštasis, kas už. Kas prieš Atmesta. Septintasis, kas už, kas prieš. Atmesta. Aštuntasis, kas už, kas prieš. Atmesta. Devintasis, kas už, kas prieš. Atmesta. Dešimtasis, kas už, kas prieš atmesta. 11. Kas už, kas prieš, patvirtinta. 12. Kas už, kas prieš, atmesta. 13. Kas už, kas prieš, atmesta. 16. Kas už, Patvirtinta 17 kas už, kas prieš, atmesta. 14 kas už, kas prieš. Ponios ir ponai, patikrinkime elektroniškai dėl 14 pakeitimo, galbūt e, ėjau per greitai. Pradėkime balsuoti dėl 14 pakeitimo. Baigime balsuoti. patvirtinta. 15. Pakeitimas kas už, patvirtinta. 18. Kas už, patvirtinta. 19. Patikrinkime elektroniškai dėl 18. Pradėkime balsuoti. Dėl 18. Dėkoju. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 19. Kas už? Kas prieš? Patvirtintas. 20. Kas už? Kas prieš? Atmestas. 21. Kas už? Patvirtinta. 22. Kas už? Atsiprašau. 23. Kas už? Dėkoju. Patvirtintas. 24. Kas už? Patvirtintas. 25. Kas už? Patvirtintas. 26. Kas už? Dėkoju. 27 kas už, patvirtinta, 28 kas už, kas prieš, atmestas, 29 kas už, kas prieš, atmestas. Patikrinkime elektroniškai 29-ojo. Pradėkime balsuoti. Baigime balsuoti. Atmestas. 30 pakeitimas, kas už, kas prieš. Atmestas. 31. Neturime tikrinti. Ne, patikrinkime elektroniškai dėl 30. Balsuojame. Baigime balsuoti. Dėkuoju. 31 kas už, patvirtintas 32 kas už, kas prieš, patvirtintas 33 kas už, kas prieš, patvirtintas 34 kas už, kas prieš, patvirtintas. 37. Kas už? Dėkuoju patvirtinta. 38. Kas už? Dėkuoju patvirtinta. 39. Kas už? Kas prieš? Atmetam. 40. Kas už? kas prieš. Patikrinkime elektroniškai dėl 40. Baigime balsuoti. Atmesta. 41. Kas už? Kas prieš? Atmestas. 42. Kas už? Kas prieš? Atmestas. Patikrinkime elektroniškai dėl 42. Ne? Gerai. Tuomet balsuokime dėl 43. Kas už? Patvirtinta. 44. Kas už? Patvirtinta. 45. Kas už?

Dėkoju. Patvirtintas 50. Kas už? Dėkoju. Patvirtintas 51. Kas už? Kas prieš? Patvirtintas Bet patikrinkime elektroniškai dėl 51-ųjų. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 52. Pone Hausling, prašau. Mes nebalsavome dėl 48-ojo. Turime balsuoti dėl jo, todėl kad 47 nebuvo patvirtintas. Teisingai. Taigi, grįžkime prie 48-ojo. Kas už? Mes grįžtume prie 48-ojo. Kas už? Dėkuoju patvirtintas. Patikrinkime elektroniškai dėl 48. Pradedame balsuoti. Dėkoju. Baigiame balsuoti. Ponios ir ponai. Tokį rezultatą ir numatėme. 52. Kas už, kas prieš. Atmestas. Patikrinkime elektroniškai dėl 52. Pradame balsuoti. Dėl 52. Baigime balsuoti. Atmestas. Ponios ir ponai. Yra šiek tiek nesutarimų tarp frakcijų, štai dėl ko tokie rezultatai. 53. Kas už? Kas prieš? Patvirtintas. 54. Kas už? Patvirtintas. 55. Kas už? Patvirtintas 56. Kas už? Patvirtintas 57. Kas už? Patvirtintas 58. Kas už?

Patvirtintas 65 kas už, kas prieš, atmestas. Taigi pereikime prie 66 jau kas už, kas prieš, atmestas. 67 kas už, kas prieš, atmestas.

Kas prieš? Atmestas. 73. Kas už? Kas prieš? Atmestas. 74. Kas už? Patikrinkime elektroniškai dėl 73. Gerai. Tikriname elektroniškai 73 balsuojame. Baigiame balsuoti. Dėkoju. Septyniasdešimt ketvirtasis. Kas už? Patvirtinta. Septyniasdešimt septintasis. Kas už? Kas prieš? Atmestas. 78 kas už? Kas prieš? Atmestas. 89 kas už? Ne, nebalsuojame. 80 kas už? Patvirtintas. 81 kas už? Dėkuoju, patvirtinta. 82 kas už? Dėkuoju, kas prieš? Patikrinkime elektroniškai dėl 82. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas dviem, dviejų balsų persvarą. 83. Kas už? Patvirtintas. 84. Kas už? Patvirtintas. 85. Kas už? Patvirtintas 86, kas už. Patvirtintas 87, kas už. Patvirtintas 88, kas už. Patvirtintas 89, kas už. Patvirtintas 90, kas už. Patvirtintas 164. Pone Maginės turi žodinį pakeitimą? Ne. 91. Kas už? 164. Kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniškai. Manau, kad mes patvirt... pritarime, bet patikrinkime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Devyniasdešimt pirmasis. Kas už? Kas prieš? Atmestas. Devyniasdešimt antrasis. Kas už? Patvirtintas. Devyniasdešimt trečiasis. Kas už? Kas prieš? Atmestas. 94. Kas už? Patvirtintas. 96. Kas už? Kas prieš? Patikrinkime elektroniškai. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. Tik dviem balsais. 97. Kas už? Kas prieš? Ponos ir ponai, patikrinkime elektroniškai dėl 97. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 19.19. 19. Iš akies to nesimatė. 99. Kas už? Kas prieš? Atmestas. Šimtasis. Kas už? Kas prieš? Patvirtintas šimtas pirmasis. Kas už? Patvirtintas šimtas 65. Kas už? Patvirtintas. 103. Kas už? Patvirtintas. 104. Kas už? Patvirtintas. 105. Kas už? Patvirtintas. 106. Kas už? Patvirtintas. 107 kas už, kas prieš, atmestas. 108 kas už, patvirtintas. 109 kas už, patvirtintas. 110 kas už, kas prieš, atmestas. 111 kas už, patvirtintas. 166 kas už, patvirtintas 112 kas už, patvirtintas 113 kas už, patvirtintas 114 kas už, kas prieš, atmestas. Patikrinkime elektroniškai. Dėl 115 kas už, kas prieš Atmestas 116. Kas už, kas prieš. Atmestas 117. Kas už. O gal patikrinkime dėl 116 elektroniškai. Pradėkime. mes galbūt ir neturėjome tikrinti, baigime balsus. Dabar vienas, vienas septyni, kas už. Dėkuoju patvirtinta. Vienas, vienas aštuoni. Antroji dalis, tik dėl antrosios dalies. Kas už? Kas prieš? Atmestas. Ką sto 119 pakeitimas.

Kas už? Kas prieš? Atmesta. 124. Kas už? Ačiū. Patvirtinta. 125. Kas už? Ačiū. Patvirtinta. 126. Kas už? Ačiū. Patvirtinta. 127. Kas už? Ačiū, patvirtinta. 167. Kas už? Ačiū, patvirtinta. 128. Kas už? Patvirtinta. 129. Kas už? Patvirtinta. Kas prieš? Ar kada kas prieš? Man atrodo, kad atmesta, bet gal patikrinkime. Tikriname 129 pakeitimas. Balsuojame. Ačiū. Baigiame balsuoti. Atmesta. 138. Kas už? 138. Ačiū. Kas prieš? 128 pakeitimas. Ponios ir ponai, nemačiau jūsų keliant rankas, gal per greitai peršokome per kelis pakeitimus, tai gal patikinkime elektroniškai. Dabar balsuojame dėl 138. Prašau. Labai nedaug e, kolegų kėlė rankas. Baigiame balsuoti elektroniškai. Dabar 129 kas už. Patvirtinta. 140 kas už. Kas prieš. Atmesta. 141 kas už. Kas prieš. Atmesta. 142. Gerai, tikriname dar 141. 141, prašau. Baigiame balsuot. Patvirtinta. 142. Čia yra dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, Kas prieš pirmąją dalį? Pirmoji dalis atmetama, dabar antroji dalis, kas už, kas prieš, atmesta taip pat. Dabar 143, kas už. Taip. 142, 143 ir 147, gal galime balsuoti dėl jų kartu? tai kad 100, 119 buvo patvirtintas. Tada viskas puiku. Mhm. Ačiū. Tada periname prie 143, kas už. Ačiū, kas prieš. Tikriname 143 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Nuo 143 atmesta. 144. Kas už? Ačiū. Kas prieš? Atmesta. Dabar balsuojame dėl 145. Kas už? kas prieš, atmesta. 146, kas už, kas prieš, atmesta. 147, kas už, kas prieš, atmesta. 148, Gerai, tikriname 147. Prašau balsuoti. Balsuojame. 147 pakeitimas. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. Vėlgi dviejų balsų persvara. Dabar 150. Kas už? Ačiū. Patvirtinta. 151. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 152. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 153. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 154, kas už? Patvirtinta. 155, kas už? Ačiū. Kas prieš? Patvirtinta. Bet jūs norite, kad patikrintumėme, kągi tikriname. 155. Dar kartą, prašau balsuot. Ačiū. Balsavimas baigiamas. Kągi, 157. Kas už? Kas už, kas patvirtinta. 158. Kas už? Patvirtinta. 159. Kas už? Patvirtinta.

160. Prašau, kas už. Ačiū. Kas prieš. Patvirtinta. Ar tikriname? Na, tikriname. 160. Prašau. Baigiame balsuot. Patvirtinta. 21 už 16 prieš. 161 kas už. Ačiū. Patvirtinta. 162. Ačiū. Patvirtinta. 163. Kas už. Ačiū. Patvirtinta. Kągi, dabar balsuojame dėl viso rezoliucijos teksto elektroniškai. Prašau balsuoti. Baigiame balsuot. Dėkoju. Ačiū visiems, dėkoju pranešėjai. Ar pranešėjas norėtų pasisakyti? Proszę Państwa, pan poseł sprawozdawca, panie profesorze, panie przewodniczący, bardzo proszę. No, solo per Prašau, profesoriu. Na, norėjau tik tai padėkoti visiems kolegoms už nuveiktą darbą. Norėjau pasakyti, kad per plenarinę sesiją mes dėl šio dokumento balsuosime būtent likus vienai dienai iki šios parodos ekspo parodos atidarymo, tai bus 30 dieną, ketvirtadienį. Dėkuoju. Okazijai padėkovać panu posłowi sprawozdawcy. Kągi, aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjai, ponui De Castro už visą jo atliekamą darbą. Artėjant ekspo parodai, parlamento vardu ir mūsų Žemės ūkio komiteto vardu. Taigi, ačiū Jums labai ir teskite tą puikų darbą ir toliau. Ponios ir ponai, dabar pereisime prie 16 darbo tvarkės klausimo. Ir tai yra klausimas kuris yra susijęs su pieno sektoriumi, pieno paketu. Tai yra labai svarbus ir sudėtingas klausimas, bet aš manau, kad gal geriausia būtų nedelsiant suteikti žodį ponui Nikolsonui pranešėjui. Prašau. Pone, jūs esate čia pagrindinis asmuo, esate pranešėjas ir šią temą puikiai išmanote. Prašau, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandieną, ponė pirmininkė, matome, kad liko tik tai viena savaitė iki pieno kvotų galiojimo pabaigos. Po septyniarių dienų kvotos bus panaikintos. 31 metus turėjome tas pieno kvotas ir galiausiai jos baigs galioti. Žinau, kad yra manančių labai įvairiai apie tai, bet aš esu realistas ir pirmiausia vertinu realybę, nepaisant to, kokia būtų mano asmeninė nuomonė. Ir aš manau, kad reikia žengti tolyn, pasirūpinti, kad pieno ūkininkai turėtų gerą ateitį su ar be kvotų. Turiu pasakyti, kad kaip žmogus, kuris prisimena, kuomet 84 metais buvo įvestos pieno kvotos. Tuomet aš buvau parlamento narys Londone ir prisimenu, kad pieno ūkininkų atstovai atėjo pas mane į mano biurą ir man tiesiai šviesiai pasakė, kad pieno kvotos sunaikins pramonę. Tai buvo 84 metais, kaip sakiau. Atsukus visą tą laiką atgal, pamatysime, kad dabar tie patys ūkininkai reikalauja, kad kvotos būtų paliktos. Taigi iš tiesų egzistuoja skirtingos nuomonės, jos keičiasi ir šiandien šis pieno sektorius turi būti pasire, parengtas pokyčiams ir naujovėms. Jau daugelį, daugelį metų buvo aišku, kuomet galio, baigs galioti kvotos. Ir buvo kalbama apie gyvenimą po kvotų, bet jis yra labai neiškus. Mes tik tai žinome, kad kainos yra labai nepastovios ir tas kainų nepastovumas jaučiamas nuolatos ir panašu, kad kainų nepastovumas dar išliks ilgai ir ateityje. Aš manau, kad tai yra vienas didžiausių iššūkių pieno pramoniai. Sėkminga ateitis priklausys nuo to, kaip mes susitvarkysime su kainų nepastovumu. 2009 metų krizė privertė imtis tam tikrų saugumo priemonių saugos priemonių, kad būtų galima susitvarkyti su kainų nepastovumu. 12 metų pieno paketas, kurio tema, tema aš rengiau pranešimą, ten buvo numatyta keletas naujų priemonių, kad būtų galima padėti pieno ūkiams susidoroti su nepastoviamis kainomis ir tų priemonių įsisavinimas buvo labai nuvilintis. 14 metų komisijos ataskaitoje dar kartą išsakomos abejonės dėl komisijos sugebėjimo susidoroti su ekstremaliu kainų nepastovumu. Be kita ko, bendrai komisijos ataskaitoje pristatoma apžvalga apie 14 metus, kur išaugo pasaulinė paklausa ir taip pat, aišku, pasikeitė rinka ir taip pat Rusijos embargas pakeitė smarkiai situaciją. Taigi šis pranešimas yra iš tiesų savalaikis, Juolab, kad tie, kurie dirba pieno pramonėje, turi gauti informacijos apie tai, kaip jiem elgtis ir ką daryti. Taigi, 15 metų sausio 27 dieną šis komitetas pasikvietė ekspertus, gamintojus, perdirbėjus, vartotojus ir jų išklausė. Buvo kalbama apie iššūkius tenkančius pramoniai ir teksenčius per ateinančias savaitės ir mėnesius. Daugelis idėjų iš tų klausimų atsispindi ir mano pranešime. Atsižvelgiant į pastarųjų mėnesių pokyčius, aš užduodu savo ir kitiems klausimą. Ką mes darysime, ar turime tinkamų priemonių, kad susitvarkytumėme su kainų nepastovumu. Ir iš gautos informacijos darau išvadą, kad reikia pasinaudoti turim, turimomis priemonėmis. Tačiau turime kur kas geriau nei anksčiau jomis pasinaudoti. Mums nereikia iš naujo išradinėti dviračio. Pieno ūkininkai dabar tiesiog laukia ir tikisi aiškumo ateičiai šalia tų priemonių, kurios matytos pieno pakete, yra galimybė nu, sudaryti privalomas sutartis tarp gamintojų e, perdirbėjų, kad būtų galima planuoti gamybinės e, kiekius. Taip pat e, numatyta galimybė burtis į gamintojų organizacijas ir taip pat aš manau, kad tikrai reikia geriau naudotis pieno paketos, paketo priemonėmis ir sustiprinti sutartiniai santykiai arba fiksuotos sutartys arba į ateitį numatančios sutartys ar fiksuotų maržų sutartys sandoriai leis geriau paskirstyti e, produkciją per visą tiekimo grandinę. Gamintojai ir, girdžiu nuolatos, kad gamintojai ir perdirbėjai nebendradarbiauja, nedirba iš vien ir aišku, tai nenaudinga niekam. Taip pat e, komisija yra reikalaujama komisijos yra reikalaujama sustiprinti pieno rinkos stebėjimo centrą. Tas pieno rinkos stebėjimo centras galėtų perduoti tokius iš anksto perspėjimo signalus, taip pat analizuoti rinkos duomenis ir perduoti informaciją komisijai, tam, kad būtų galima geriau priimti finansinius ir investicinius sprendimus ir susidoroti su kainų nepastovumu. Pieno rinkos stebėjimo centras turėtų būti draugiškesnis vartotojams, lengviau prieinamas tiems, kuriems jis labiausiai reikalingas. Valstybės narės taip pat čia irgi turi suvaidinti savo vaidmenį. 14 metų gruodžio mėnesį devynios valstybės narės nepateikė reikiamos informacijos laiku. Pieno rinkos stebėjimo centras veiks sėkmingai tik tuomet, jeigu gaus duomenis laiku. Taip pat aš manau, kad komisija turi peržiūrėti rinkos intervencinių priemonių lygį, tos ribos dabar dažnai priartėja prie gamybos mastų ir jos nėra pakankamos. Pastarosiomis savaitėmis matome, kad e, kainos yra sumažėjusios. Ir e, kainos pastarą savaitę smarkiai sumažėjo. Balandžio, gegužės ir birželio mėnesiais mes turime pasirūpinti, kad kainos dar labiau nesmuktų ir turime kažką padaryti rinkoje. Ir, ponė pirmininkė, aš turiu pasakyti, kad, na, ar nėra kvaila, ar nėra neteisinga, kad didžioji pieno pramonė Europoje priklauso nuo problemų, kurios kyla Naujojoje Zelandijoje, pavyzdžiui, sausra Naujoje Zelandijoje, sausra Pietų Amerikoje ar dar priklauso nuo kokių tai gaivalinių nelaimių kažkur pasaulyje. Mes patys turime kontroliuoti savo pieno rinkos ateitį. Ar netėjo laikas, vietoj to, kad sėdėtumėme ir žiūrėtumėme, kokios kainos yra JAV, kad mes Europoje diktuotumėme tas kainas, o ne kiti mums jas primestų. Aš manau, kad mes turime būti fronto linijos priekyje, o ne gale. Pranešime akcentuojama, kad labai svarbu ieškoti visų eksporto galimybių ar per rėmimo, skatinimo priemonės iniciatyvas dvišalius priekybos susitarimus. Mano regione, kaip ir daugelį kitų valstybių narių, labai smarkiai yra priklausoma nuo eksporto. Rusijos draudimas parodė, kad problemos yra tos, kad mes per daug priklausome nuo vieno prekybinio partnerio ir dėl to dar labiau padidiname kainų nepastovimo riziką. Panašu, kad iki 20 metų pieno poreikis auks, paklausa auks 2 procentais kasdien, taigi mes turime diversifikuoti savo eksporto, eksporto rinkas kiek įmanoma. Mes turime aukti, daugiau eksportuoti Ir aš manau, kad tai yra tie iššūkiai, su kuriais susiduria mūsų pieno rinka. Taigi, ponios ir ponai, pateikiu nemažai rekomendacijų savo pranešime, kad geriau pasinaudotumėme turimomis žūp priemonėmis, taip pat galėtumėme įdėti naujas priekybinės praktikas ir taip pat pasinaudoti galimybėmis, kurios atsiveria kitose rinkose. Taigi, tik pradėdamas rengti šį pranešimą, aš visuomet buvau pasirengęs išklausyti visų ir šiandien labai mielai iš, išklausysiu kolegų komitete nuomonės ir tikėtina, kad tikrai atsižvelgsiu jų nuomonę, e, nuomonės toliau tobulinant pranešimą. Ačiū. Dėkuoju, panie Pošlė. Labai dėkuoju mūsų gerbiamam pranešėjui. Pona ir ponios, Labai dažnai būna tai, kad mums pritrūksta laiko tam, kad mes galėtume aptarti svarbius klausimus. Ir tai, kas vyksta pieno sektoriuje, kvotų panaikinimas yra labai svarbios temos ir šiandien mes turime pusantros valandos mūsų diskusijai. Taigi, aš siūlau pirmiausia suteikti žodį šešėlėms pranešėjams, jie turės uh, po tris minutės ir po to kiekvienam kitam kalbėtojui suteiksime po dvi minutės. Na kągi, pradedame diskusiją ir ponas Ferraro, pirmasis mūsų kalbėtojas. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti poną Nikolson atlikus puikų darbą. Aš dėkuoju jam už tai, kad jis yra pasiryžęs su mumis bendradarbiauti. Jei mes norime, kad pieninkystės sektorius turėtų šviesę ateitį, tuomet reikia nepamiršti tų e, ūkininkų, kurie dirba ma mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse. Tai yra kalnuotos vietovės, atokiausi regionai ir tiems regionams reikia ypatingos paramos, ypatingų atskirų e, priemonių. Mes norime, kad tas sektorius ateityje būtų konkurencingas ir tas konkurencingumas turėtų būti užtikrintas siekiant geriau subalansuoti įvairių regionų poreikius. Be to mes norime ir geriau pasiruošti galimoms krizėms. Ir Man atrodo, kad referencinių kainų atsisakymas yra e, geras dalykas. Manau, kad mums taip pat reikia sustiprinti pieno rinkos stebėjimo centro vaidmenį ir geriau kontroliuoti e, paklausą. Be to, reikėtų raginti pieno gamintojus uh, įsigyti draudimą nugalimo, e, nugalimų kainų sviravimų. Daug kas priklausys nuo to, kaip bus organizuota rinka. Dažnai būna taip, kad e, pienininkai e, nėra susitelkę vienoje vietoje. Ir mes turime E, konkurenciją reguliuojančių teisų, teisės aktus pakoreguoti taip, kad e, jie būtų naudingi pieninkams. Ir kaina turi būti nustatoma taip, kad būtų užtikrinta sąžininga kaina e, gamintojams. Džordžas Sorošas neseniai kalbėjo apie tai, kad liberali, liberalus plėtros modelis turėtų būti pagrįstas visiška lai, e, vis, rinkos laisvė. Ir mes žinome, kad dabar konkurencinės sąlygos nėra vienodos ir labiausiai dėl to nukenčia atokiausios regionuose esantis ūkininkai. Ir aš manau, kad mes turime tiems regionams suteikti ypatingą pagalbą. Dėkuoju. Dėkoju. Aš norėčiau pasakinti pas mūsų atvykusius svečius iš Vokietijos. Ponas Hausling jūs pakvietė į mūsų posėdį. Labai gaila, kad jūs atvykote per vėlai ir negirdėjote pono Hausling, kai ponas Hauslingas pristatinėjo savo rengimą pranešimą dėl ekologinio ūkininkavimo. Muchas gracias. Eh, yo creo que es de justicia y lo primero felicitar al señor Nicholson por el informe. Dėkuoju. Aš manau, kad eh, pono Nicholson reikia pasveikinti, nes eh, jo parinktas pranešimas iš tikrųjų atspindi eh, europinį matmenį. Iš tikrųjų, ponas Nicholson stengiasi elgtis konstruktyviai, stengiasi įsiklausyti kiekvieno nuomonę pieno sektorius iš tikrųjų Europoje turėtų rodyti pavyzdį kitoms šalims. Taip, iššūkių turime nemažai ir vienas iš jų yra, pavyzdžiui, pernelik susiskaldžiusi rinka. Be to, gamintojai ne, viso, ne visuomet e, yra, ne visuomet vadovausi verslumo kategorijomis. Aš manau, kad mums reikia skatinti gamintojus burtis į gamintojų organizacijas, nes tos organizacijos gali padėti dėkti ir naujo, naujoves ir taip pat užtikrinti geresnės dėrybinės pozicijas, o tai galbūt padės, padės stimuliuoti paklausą ir gauti geresnės pašarų kainas. Ir jau šiemet reikia pradėti informacinę kampaniją, kurios metu ūkininkai turėtų būti skatinami jungtis į tokias organizacijas. Nepamirškime taip pat ir schemų, kurios gali būti pritaikytos mokyklose. Reikėtų daryti viską, kad pienas išliktų tokiu produktu, kuris būtų reikalingas žmonėms. Aš pritariu kolegoms iš socialistų frakcijos. Taip, iš tikrųjų, tokiausiems regionams, kalnuotoms vietovėms reikia skirti ypatingą dėmesį, nes tenai pinininkystės e, sektorius vaidina labai svarbu vaidmenį. Ir turime gerai naudoti turimas priemonės. Aš pritariu pranešėjo nuomoniai, kad mums reikia geriau įgyvendinti, pritaikyti turimas priemonės. Reikia atidžiai ir nuolat stebėti, kaip keičiasi situacija. Ir reikia tinkamai pasiruošti galimoms krizėms, panaudojant visą mūsų turimų priemonių arsenalą. Išnaudodami visą bendros rinkos organizavimo potencialą. Mes norime, kad ūkininkai toliau ūkininkautų, o dažnai Tam, kad galim būtų tęsti savo ūkinę veiklą, reikia investicijų. Ir iš tikrųjų, gal kai kuriuose šalyse situacija yra geresnė, padedant ūkininkams rasti finansavimą, bet e, kai kur kitur viskas yra sutelkta tai, e, tik vienoje kokioje nors įstaigoje ir dėl to gali kilti problemų. Vienas sektorius turėtų rodyti pavyzdį kitiems. Jis negali priklausyti nuo kitų geros valios. <coughs> Bardzo dziękuję i mamy. Labai dėkoju. Turime dar laiko, galime sveikinti pranešėją, jam dėkoti. Aš tikrai negitinu jūsų riboti. Nors kartais, kaip žinia, kai mums trūksta laiko, aš esu priverstas jūs nutraukti. Pone Müller. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš taip pat norėčiau padėkoti mūsų pranešėjui, pono Nikolson, už šį pranešimą. Aš manau, kad e, jis parengė šį pranešimą reaguodamas į komisijos paskelbtą e, pieno e, sektoriui skirtų dokumentų paketą. Po 30 metų netrukus baigs galioti kvotos Ir šį rytą mes svarstėme, kokia ateitis laukia bendra žemės ūkio politika ir netgi galima būtų kelti klausimą, ar mes turėsime kada nors, ar realiai ateityje turėsime bendrą žemės ūkio politiką, nes situacija valstybės narise labai skiriasi. Mes turime didžiulę pasaulinę rinką. Bet matome, kad Europoje bendroje rinkoje galioja skirtingos kainos, egzistuoja skirtingos struktūros. Aš labai atidžiai perskaičiu beje parinktą dokumentą ir aš pateiksiu kelis pakeitimus. Tus pakeitimus parengiau atsižvelgdama į mūsų patirtį Vokietijoje. Vokietijoje mes išsamei išnagrinėjome e, pieno sektoriui skirtų dokumentų paketą, mes turime gamintojų organizacijas, mes turime privačiai dirbančius e, ūkininkus, kurie e, individualūs ūkininkai, kurie parduoda savo produkciją ne tik Vokietijoje, ne tik ES, bet ir kitose šalise. Ir mums atrodo, kad šis pieno paketas nesuteikia pakankamai garantijų. Vienas iš didžiausių iššūkių, ir apie jį, jį jūs beje kalbate trečiame straipsnėje, tai yra krizė. Aš nepasakyčiau, kad tai yra didžiulio masto krizė. Uh, Ne, galima tik tai džiaugtis tuo, kad kainos po truputėlį didėja. Ir aš norėčiau tikėtis, kad mes tą krizę veiksime jau netrukus. Bet mane neramina štai kas. Tai yra prekybininkų koncentracija. Pavyzdžiui, mes turime penkis stambiausius uh, prekybos centrus, tinklus, kurie darasi su pieno gamintojais. Ir be abejo, jų pozicija yra labai stipri. Ir aš manau, kad mes čia Europoje turime įsikišti į tokią situaciją. Ir kai kalbame apie pieną, turime veikti aktyviau, neužtenka tik rengti pranešimus savo iniciatyvą. Aš manau, kad labai svarbios yra gretutinės priemonės, galima, kurias galima būtų pritaikyti pagal antrąją ramstį, tam, kad gamintojai nesitrauktų iš atokiausių, mažiau palankių ūkininkauti vietovių. ūkininkai nerimauja šiuo metu. Jie baiminasi, kad jie turės užmėgti per nelik tamprius ryšius su perdirbėjais. Dėkuoju, pane Haibuš. Ačiū pirmininkė ir norėčiau padėkoti pono Nikolson. Dėkuoju Jums už šį dokumentą jau šį pranešimą. Aš nenoriu dabar nagrinėti mūsų praeitį, jūs puikiai apie tai papasakojate. Šiandien aš ryte išgirdau, kad pieno sektorėje vyksta krize, o man yra primtinesnės jūsų požiūrės. Iš tikrųjų, pastaruoju metu mes matome, kad gamintoje gamyba auga, pastebimas augimas. Dabar mes kalbame apie tai, kas, ką planuojama yra padaryti. Kvotos bus panaikintos ir po to uh, dar reikės pažiūrėti, kokios bus kainos. Mes žinome, kad kainos sviruoja, mes žinome, kad gamyba dažnai yra sutelkiama uh, kokio nors vienoje vietoje. Buvo minimi ir nepalankus ūkininkauti regionai, jų problemos. Ir aš manau, kad spaudimą patirs ir tos vietovės, kur gamyba yra labai koncentruota. Nepamirškime ir būtinybę prisitaikyti prie aplinkos pokyčių. Aš manau, iš esmės Daug kas priklauso nuo turimo finansavimo. Mums reikia geresnės rinkos priežiūros. Iš tikrųjų, aš jiems pritariu, jie reikia tobulinti. Gamintojų organizacijos turėtų ateityje veikti geriau. Ir ūkininkai turėtų geriau veikti per tas gamintojų organizacijas, geriau nei tai daro perdirbėjai. Ir aš manau, kad e, yra dar viena problema. Mes galime turėti geras sutartis tik tuo met, kai tinkamai veiks rinkos. Jeigu rinkos netinkamai funkcionuos, tuomet ir vargu ar galima būtų tikėtis e, e, pasirašyti geras sutartis. Aš manau, kad mums reikia priemonių, kurios būtų pakankamai lankščios ir kurios padėtų mums įsikišti tinkamiausiu laiku, tam, kad po to nereikėtų uh, e, iš mokesčių mokė, mokėtųjų pinigų uh, lopytis kilių. Jeigu mes norime turėti gerai išplėtotą pieno sektorių, gal būtų pravartu ir pagalvoti apie kokybės užtikrinimo strategiją. Gal reikėtų daugiau dėmesio skirti kokybės klausimams. Gal taip mes galėsime sumažinti savo priklausomybę nuo pasaulio rinko. Ir tuomet mums gal ir nerūpės, kokią rinkos dalį užima mūsų pieno produktai. Gal tuomet ir mažiau rūpės Rusijos embargas. Dėkuoju. Bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy już do wypowiedzi pozostałych pani. Dėkoju. Dabar perėsime prie kitų kalbėtojų, kiekvienam asmeniai po dvi minutės. Žodis ponui Dorfmanui. Dėkoju, pirmininkė. Tikėkimės, kad kvotų atsisakymas tikrai duos lauktų rezultatų. Mes labai optimistiškai šį klausimą nežiūrime. Mm, tai juk nereiškia, kad mes nesuvartosime daugiau pieno. Mes gaminame 150 milijonus tonų ir tik 10 procentų pieno produktų eksportuojame. Mums reikės tenktis ateityje eksportuoti dvigubai daugiau, bet nežinau, ar tai yra įmanoma. Ar tai bus įmanoma? E, ponas Nikolsonas kalbėjo apie kalnuotų, kalnuotų vietovių, kalnuotus vietovės. Aš e, pateiksiu pakeitimą dėl jų. Reikia dėti pastangas tam, kad kvotų sistemos e, panaikinimas neigiamai nepaveiktų ES rinkos. Rinka turi uh, E, mums padėti, bet dėl to neturėtų taip pat nukentėti ir labai nutolusios e, zonos arba kalnuotos vietovės, todėl kad šiems regionams, šioms vietovėms gali kilti sunkumų. Vien tik e, skundimasis nieko nekeičia, jeigu mes nieko nedarysime. Reikia ir toliau gaminti pieno produktus ir kalnuotose vietovėse. Labai dažnai tuose regionuose nėra jokios kitos alternatyvos. Alpių, pavyzdžiui, ganyklos tinkamos tik pieno gamybai. Reikėtų galbūt pagalvoti ir apie pagalbą, kurios reikėtų tinkamoms priemonėms finansuoti kitais metais. Aš apie tai esu kalbėjęs jau ne kartą. Neturime kalbėti tik apie investicijas į gamybą. Reikia stengtis taip pat ir bandyti suderinti taisyklės tarp valstybių narių. Pavyzdžiui, Italijos lygumų zonos gauna daug daugiau lėšų iš E, pirmojo ramščio, e, negu kad lėšų gauna e, kalnuotos vietovės. Dėkoju, ponas Andriu. Čia, ponė pirmininkė, aš norėčiau savo ruoštų padėkoti pranešėjui, ponui Nikolsonui, parengu šį pranešimą. Ir turėčiau taip pat jam pasakyti, kad šis pranešimas jis yra įdomus, bet neužbaigtas, nes nėra aiškios ir strateginės e, pieno sektoriaus vizijos. Aš manau, kad e, pranešimas tik iš dalies atspindi pieno gamybos realijas e, Europoje, nes pieno sektorius yra kur kas įvairesnis. Nes matome, kad labai daug kontrastų yra realybėje šiame pieno sektoriume. Pranešime yra sakoma, kad pieno sektorius priklauso nuo tarptautinių rinkų, tačiau šiandieną Europos rinka daugiau nei 90 procentų visos pienos, pieno suvartojimo sudaro. Taip pat pristatymas pranešimą, jūs apie tai kalbėjote, aš manau, kad reiktų, na, jūs kalbėjote apie tai, kad reiktų sustiprinti pieno rinkos stebėjimo centrą, kad būtų surinkti duomenys apie sumokėtą kainą ir kad būtų surinki, surinkami duomenys apie vartojimo ir gamybos perspektyvas, kad būtų galima e, keisti duomenimis, žiūrėti, kiek pieno yra importuojama, kiek yra eksportuojama ir taip pat geriau vertinti gamybinius kaštus, nes labai svarbu ES, kad egzistuotų įvairios skirtingos pieno matome, kad egzistuoja skirtingos pieno kainos, reikia tų referencinių kainų. Taip pat labai svarbu, kad pieno rinkos stebėjimo centras stebėtų ir tarptautinės pieno rinkas, kad būtų galima pasinaudoti ten atsiveriančiomis galimybėmis eksportuoti pieną. Taip pat e, panas Rašėjas irgi kalbėjo apie tai, kad reikia nustatyti krizių prevencijos mechanizmą. Ir tą turėtų irgi padaryti tą turėtumėme padaryti pasitelkdami pieno rinkos stebėjimo centrą. Reikalingas rizik, rizikos stebėjimo centras, rizikos stebėjimo sistema, bendrai kalbant apie bendrą žemės ūkio politiką. Taip pat buvo kalbama apie sutartis, sutartinius santykius ir mano manimu tie sutartiniai santykiai irgi turėtų pagerėti, nes matome, kad Europoje yra ir tokios kaip pramonės įmonės, <clears throat> įmonės ir kooperatyvai. Ir čia yra partnerystė, partnerystė ir kontraktiniai santykiai tarp gamintojų ir perdirbėjų. Taip pat labai svarbu, kad būtų skiriama parama regionams, kurie yra nepalankiausiose sąlygose, tai yra labiausiai nutolę regionai ir panašiai, nes ten ypatingai sudėtinga uh, surinkti e, produkciją, ten surinkimo kaštai yra labai dideli. Sel Hausling, bardzo proszę. Ponas Hausling, žodis jums. Ponas Nikolsonas e, minė, paminėjo istorinę datą, bet aš manau, kad tai yra istorinė klaida. Uh, rinko, rinkos um, kvotų atsisakymas, rinkai kvotų atsisakymas yra didelė klaida. Mes neturėsime priemonės, kurią galėtume, kurią galėtume pasitelkti rinkoje, neturime krizės momentų um, naudojamų priemonių. Krizė rodo iš krizės pamatėme, kad E, kainuoja tik 28 centus e, pieno litras. E, yra kalbama, kad galbūt reikėtų 35 centrų, centų už litrą. Vis tiek būtų sunku padengti gamybos išlaidas. Iš esmės, tik iš subsidijų kai kurie ūkininkai išgyvena. Prieš du metus buvo sakoma, kad Rusija yra ateities e, e, rinka, po to buvo kalbama apie artimuosius rytus, apie ką kalbėsime apie ateityje, apie Pietų Koreją. Iš tiesų, ūkininkams iš tokių kalbų nieko gero. Ponas Nikolsonas galėjo traukti dar e, e, kitas. E, priemonės. Na tai pavyzdžiui, stebėjimo centro įtraukimas, tokio centro, kuris turėtų kažkokį vaidmenį, svarbu vaidmenį rinkoje, būtų buvęs naudingas. E, intervencinė kaina iš tikrųjų nenaudinga krizę spre, sprendžiant. Aš esu tikras, kad e, susidarys ta pati situacija, kokia susidarė 8-ame praėjusio amžiaus dešimtmetyje. E, E, politika tikriausiai kartosis, na, nu, mes manėme, kad jau tokios politikos niekada nesimsime. Aš galiu pritarti ponui Dorfman. Kai kuriuose regionuose tikrai e, viskas priklauso nuo e, karvių auginimo ir gamyba, pieno gamyba gali būti, kad kalnuose išnyks visai, taigi jiems atsakymo mes nesuteiksime. Dėkoju, ponė Sandra. Ai tiesa, dar norėjau paaiškinti, kad e, šešėliniai pranešėjai visuomet pasisako pirmieji, kai mes analizuojame ataskaitas. Bet e, tokių posėdžių metu, kuomet dalyvauja komisijos nariai, visų pirma, pirmiausia kalba koordinuotojai. Taigi, koordinuotojai nekalba visada pirmieji. Dabar žodis poniai Sandrai. Dėkoju, pirmininkė. Manau, kad šioje ataskaitoje yra pamirštama pieno istorija. 2008 metais komisija informavo apie soft landing. 2009-aisiais prasidėjo dereguliavimas, reguliavimo mažinimas ir krizė. Ūkininkai pasipriešino e, reglamento atsisakymui. Jie išeina į gatves E, protestuoja visose, visoje Europoje pienų laistomi laukai. Tai parodė, kad e, krizė pieno e, sektorija buvo labai rimta. Vėliau komisija įsteigė aukšto lygio darbo grupę, kuri ieško alternatyvų. Aš taip pat dalyvavau kai kuriuose šios grupės posėdžiuose atstovavau kai kuriuos iš šių gamintojų, kurie priešinosi reguliavimo mažinimui ir taip vadinamajam soft landing. E, aukšto lygio grupė parengė pieno paketą, pieno duomenų e, e, e, rinkinį. E, E, buvo atmesta ateities sandorių galimybė. Manau, kad šios alternatyvos e, gražinimas į dokumentą iš tikrųjų nieko neduos. E, kovo 30-ąją baigsis, mm, mm, rink, baigsis kvotų sistema Lapkritį produkcija padidėjo 4,7 procentais, kainos nukrito. Net 20 procentų kai kuriuose šalyse sumažėjo gamyba. Kaip mes saugome rinkas? Kur dingo Kinijos rinka? Rusijos rinka susiaurėjo, susitraukė sakoma, kad ateitis būtent bus tose futures, ateities sandoriuose ir susit komercinėse susitarimuose. Mes toliau kalbame apie pieno duomenų rinkinį, bet jis nebuvo sėkmingas. Mums reikėtų instrumentų, kuriais turėtume valdyti rinką. Turime užtikrinti taip pat bazinę kainą. Mums reikia pradėti nuo šių priemonių, antraip e, mes tik bloginsime situaciją. Dėkuoju, ponas Branonas. Ši ataskaita yra tikrai labai gera. Jį parengė mano kolega iš Junktinės karalystės. Aš niekam negaliu paprieštarauti. Norėčiau tik pasiūlymus du pateikti reikėtų daugiau kalbėti apie vartotojų vaidmenį. Prieš 15-20 metų prasidėjo sąžininkos prekybos judėjimas, kai e, piliečiai, kai vartotojai prašė, kad parduotuvėse būtų tokių, tokių prekių, Ir dabar e, tokių prekių, sąžininkos priekybos prekių jau yra. Taigi e, patys e, klientai norėjo galbūt daugiau mokėti už kavą, už arbatą iš besivystančių valstybių, bet norėjo, kad būtų sąžininga e, produkcija. Taigi reikėtų nurodyti, kad e, mūsų vartotojai taip pat norėtų daugiau mokėti ir už pieną, jeigu e, pienas, tie, tie, tos lėšos eitų tiesiai e, gamintojų. Taigi mes, mums tikrai svarbu išklausyti e, to, ką sako vartotojai. Ir e, prekybos centrai įsiklauso vartotojų lūkesčius ir jie sureaguoja į e, jų e, teiginius. Taigi manau, kad galėtume atsižvelgti ir į poreikius tų vartotojų, kurie gali sauliaisti mokėti daugiau už pieną ir mokėti būtent sąžiningą kainą. Antras pasiūlymas, kalbant apie tas iniciatyvas, dėl kurios yra, kurios skirtos priekybos tiekimo grandiniai, reikėtų e, skatinti e, e, ūkininkus įsitraukti į tą grandinę ir e, skatinti bendradarbiauti ir su perdirbėjais bei priekybos centrais. Taigi ūkininkai toje grandinėje turi dalyvauti, turi pareikšti savo nuomonę. Dėkuoju. Dėkuoju. Ponas Dekatas. Labai trumpai. Norėčiau pasakyti, kad mes priešinamės kvotų panaikinimui. Todėl, kad manome, kai, kad kai 84 metais tos kvotos buvo nustatytos, taip, jos užtikrino e, pajėgumų paskirstimą ir tam tikrų teisų laikymąsi valstybėse narėse. Valstybėse narėse juose buvo užtikrinama kaimo apsauga, kvotos buvo nustatytos ir jos buvo 10 procentų didesnės negu kad buvo numatytas poreikis. Taigi jau 84 metais kvotos buvo didesnės negu kad ES poreikis. Dėl to buvo būtina skatinti eksportavimą ir dėl to susidarė E, susidarė nepastovumas ir dėl to buvo pasirinktas soft landing mechanizmas. Soft landing yra e, palaipsnis kvotų panaikinimas ir dėl to atsirado e, tam e, tikrų skirtumų, kai kurios te, teritorijos e, dalys nebuvo naudojamos žemės ūkiui. Portugalijoje mūsų gamyba yra e, sukoncentruota. Mes turime didelį kooperatyvą, bet e, tai nereiškia, kad ūkininkai yra visiškai nepriklausomi ir nepriklauso nuo e, tarptautinės situacijos. Dėkuoju. Ponas Berler. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti kolegai e, Palanį Nikolsonui parengus šį pranešimą. Mūsų ūkininkai gamina aukštos kokybės produktus, čia nėra jokios abejonės, mes padedame išmaitinti pasaulį, Europos ūkininkai gali iš esmės prisidėti prie to, kad neliktų bado pasaulyje. Tačiau, aišku, suprantame, kad rinkos, rinkoje kainos yra labai nepastovios, turime kažkaip tos ūkininkus apsaugoti, tačiau ir jie turi sustiprinti savo pozicijas. Pranešėjas dėl to ir kalba apie tai, kad reikia e, plačiau paskleisti riziką. Ir gamintų organizacijų traukimas čia būtų e, sėkmingas ir geras pasiūlymas. Ačiū, ponas Ribeiro. Pane Ribeiro. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponui Nikelsonui pirmiausia už jo atliktą darbą, už tai, kad jis atsižvelgė į specifinius aspektus susijusius su labiausiai nutolusiais regionais, taip pat e, socialinę politiką, specialią, specialias, specialias priemonės taikomas e, pieno gamybai atokiausiose regionuose. Pranešimas yra gan ambicingas ir aš pradžioje norėčiau paminėti maisto grandinės reguliavimo aspektus. Aš kalbėjau apie labiausiai nutolusius regionus, atokiausius regionus. Ir mes matome, kad pramonė ir e, gamintojai Azorų salose šiek tiek e, tarpusavė kariauja ir mes negalime rinkos palikti tokios, kokie yra, turime šiek tiek ją labiau sureguliuoti. Žinome, kad e, pieno rinkos stebėjimo centras neveikia taip, kaip turėtų, Visi puikiai žinome, kad darbas vėluoja ir dėl to apie tai ir tas problemas akcentavo ir komisijos narys. Aš manau, kad turime suprasti, kaip kyla krizė, kokie yra pirminiai krizės požymiai, kad galėtumėme imtis veiksmų, kuo galima anksčiau apsaugoti rinką ir apsaugoti gamintojus, kai tik tai išvelgiami pirmi krizės signalai. Dabar dėl to, kokiu iniciatyvų turėtumėme imtis. Žinoma, turime didinti vertę, turime propaguoti, skatinti produktų vartojimą ir čia, šioje srityje, skatinimo priemonių paketą reiktų panalizuoti. Ir taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vaisių ir pieno tiekimo mokykloms sistemą. Ji yra labai svarbi šiuo etapu juolab, kad susidurėme su problemomis e, su tar, dėrėdamasi su taryba ir netgi yra siūloma atsimti šį dokumentą, taigi nepasiduokime, kovokime ir toliau, peržvelgime tą reglamentą ir kokios yra rinkoje sąlygos ir koks yra tas dabartinis paketas, kurį galėtume įgyvendinti. Ačiū, panas Ropė. Ačiū pirmininkė, tikrai manau, kad <clears throat> labai svarbus ir reikalingas pranešimas ir mes turim <clears throat> labai pagalvoti, kad e, iš to pranešimo e, gauti maksimaliai naudą, kurios laukia šiandieną <clears throat> mūsų atskirų šalių ypatingai žmonės, kurie dirba šitoje srityje. Tikrai galima pasakyti, kad atskirose šalyse situacija yra labai sudėtinga, jinai yra destabilizuota ir dėl kelių priežasčių. Žinoma, rinkų klausimas. E, komisija prieš pusę metų sakė, kad E, reiškia skirti papildomi vietoj 60-200 milijonų eurų naujų rinkų paieškom, bet e, kažkaip tai nesigirdi, kad e, atsiradė būtų per tą laiką kažkokios rimtesnės rinkos ir, gali, ir galėtų būti jos pasiūlytos. Tai manau, šitas rytį tikrai reikia sustiprinti. Antras dalykas yra siūlymas Na, pieno kvotos jau aišku sistema pasikeitė ir keičiasi ir mes neturim dabar atgal žiūrėti, turim žiūrėti į priekį. Yra siūlomas pieno rinkos stebėjimo centro tobulinimas. Tai galbūt tai ir būtų tas naujas mechanizmas, kuris galėtų užtikrinti e, rinkos, e, sakykime, pokyčių reguliavimą. E, bet vien tai pasakyti tikrai mažok ir manyčiau, kad reiktų numatyti terminus ir iki kada tos priemonės turėtų būti padarytos. Labai svarbu e, šalyse, kuriuose nėra gamintų organizacijų dėl įvairių priežasčių ir dėl istorinių, ir dėl, ir dėl sakykime, etninių ir taip toliau, e, papildomas skatinimas, kad atsirastų ne tik tai viešinimui, bet ir pačių organizacijų steigimui ir jų įkūrimui. Tai būtų rimta dėrybinė gale su perdirbėjais, ypatingai tose šalyse, kur labai didelė koncentracija yra priekybininkų ir perdirbėjų. Yra 2-3-4 priekybininkai, 2-3-4 perdirbėjai. Jie praktiškai labai gerai matosi skirtumas tarp pieno supirkimo kainų tose šalyse ir kitose šalyse. Tai būtent manau, kad šitie pasiūlymai ir e, reiktų, manau, kad nagrinėti galimybę E, kainos draudimo variantą, galbūt dalies kainų draudimo variantą. Tai iš tikrųjų naujas mechanizmas, bet jį, jį reikia irgi lygiai grečiai apie jį kalbėti. Ačiū. Dziękuję. Pan poseł Buda, proszę. Panas Buda. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šis pranešimas iš ties yra labai geras ir puiku, kad vyksta diskusijos mūsų komitete dėl pieno sektoriaus. Labai svarbu, kad e, mūsų komitete būtų bandoma surasti mechanizmų, kaip būtų galima padėti ūkininkams. Ir aš norėčiau pasakyti, kad kvotų panaikinimas gali reikšti tam tikrų ūkių mirtį, netgi regionų mirtį, kalbant apie karvių pieną. Nes tikrai matome, kad ūkininkams gali kilti daug problemų. Taip pat matome, tam tikrą reiškinį, kuris pasireiškia ypatingai Rumunijoje, bet taip pat ir kitose ES valstybėse narėse. Būtent problemos kyla dėl Rusijos embargo ir Europos rinka turėtų būti perorganizuota, kad būtų galima atsižvelgti į šiai embargo. Yra e, šalių, kurios turėjo tiesioginę sutartį su Rusija ir dabar jos labai nukentėjo ir kažkaip Europos komisija turi jiems padėti nes tie produktai turi būti nukreipiami į kitas rinkas. Ir pavyzdžiui, dabar Rumunijoje kilogramą sūrio galima už, buvo galima už 4 eurus nusipirkti, o dabar kainos taip smuko, kad už 1 eurą kilogramą sūrio galima nusipirkti. Taigi labai sudėtinga e, konkuruoti ir matome didžiulį dempingą, taigi turime padėti tiems ūkininkams. Šiandieną mes e, kalbame apie tokius fenomenus, kurie yra realūs Ir dabar dėja ūkininkai turi parduoti galvijus, nes negali jų išlaikyti. Ir kalba ne vien, tik, ne vien tik tai apie pieną, bet ir kitus žemės ūkio produktus. Taigi mes turime surasti alternatyvių rinkų. Ir apie tai jau buvo kalbama, buvo kalbama apie tai, kad būtina paspartinti dėrybą su JAF, nors ir yra tam tikras rezervas, bet turime tikrai labai tinkamai išanalizuoti kilmės kriterijus. Ir tam, kad pats vartotojas galėtų pasirinkti, kokį produktą jis nori pirkti ir valgyti. Taigi turime surasti mechanizmų, kad padėtumėme visiems tiems pienininkams, kurie dabar susiduria su sunkumais. Pani posūkanietė. Kanietė. Kanietė. Ačiū. Džeimsui. Norėčiau tave pasveikinti parengus rezoliuciją dėl ES pieno sektoriaus perspektyvų. Pastaraisiais mėnesiais vėlgi pamatėme, kad pieno ūkininkai, pienininkai yra labai pažeidžiami e, dėl rinkos krizės. Situacija Baltijos valstybėse yra labai sudėtinga dėl Rusijos embargo ir aš ką tik išgirdau kad ponas Hauslingas minėjo 28 centų kainą. Ar žinote, kokia kaina yra Latvijoje? Vieno litro pieno kaina? 22 centai. Ne 28. Tai yra, matyt, pati mažiausia kaina Europos Sąjungoje. Taip pat matėme, kad nors komisija ėmėsi veiksmų ir bandė išspręsti krizės problemas, pritaikė saugos priemonės, intervencinės priemonės, sandėliavimo priemonės, bet jos nėra pakankamos ir tinkamos, kad išspręstumėme drastiškus pokyčius rinkoje. Taigi, pirmininkė, manau, kad turime pasirūpinti, kad galėtumėme realiai atsakingai sureaguoti ir numatyti saugos priemonės ir nuostatas kad intervencinės kainos būtų adekvačios ir sumažintų, būtų galima sumažinti gamybinius kaštus. Pieno uh, rinkos stebėjimo centras turės suvaidinti labai svarbų vaidmenį tam, kad būtų teikiama tiksli informacija laiku. Tai yra ta priemonė, kuri turi būti toliau plėtojama komisijos ir valstybių narių, kadangi ji turės didelės įtakos rinkos analizėje. Jūs žinote, kad aš esu RAFET komiteto narė ir esu profesionali diplomatija ir dar kartą norėčiau pasakyti ir patvirtinti, kad tikrai labai svarbu nepriklausyti nuo vienos rinkos. Europos komisija turi daryti viską, kad būtų diversifikuojamos rinkos. Ačiū. Dziękuję Pani poseł, Pan poseł Agniu. Ačiū, ponas Agniu. Pranešime kalbama apie tai susijęta parama pieninkams e, nepalankiuose regionuose. Galbūt idėja nebloga, kalbant apie avis ir jaučius, tačiau kalbant apie pieno ūkius, čia sunkvežimis turi atvažiuoti, tai sudėtingais keliais surenka nedidelį pieno kiekį 2-3 dienas per, mė, per savaitę, ten žolė prastai auga ir panašiai, taigi į visą tai reikia atsižvelgti ir, ką žinot, tai padės pieno ūkiams. Pranešime kalbame apie tas ateities kainų nustatymą. Ir aš manau, kad ši idėja yra puikia, nes kai tie ateities kontraktai bus pasirašomi, pavyzdžiui, 18 mėnesių, tuomet ten reikia numatyti racionalią kainą ir neleisti spekuliantams įsitraukti į tą procesą. Taigi per e, tą MISID e, ir e, priekybą ateities vertybiniais popieriais. Aš žinau, kad žalies jiems tai nepatinka, bet aš manau, kad tai yra visai neblogas sprendimas. Ir jeigu kaina prieties prie gamybinės kainos, tuomet tiesiog tik nustumsime problemą, bet tai nebus tinkamas sprendimas. Aš norėčiau, kad mūsų konkurencijos komisaro portfelis būtų pakeistas, kad nebūtų ieškojama tik tai pigiausio varianto vartotojams, bet būtų atsižvelgiama į sažiningumo elementą tiekimo grandinėje. Aš to irgi reikalauju. Mes čia turėjome ekspertų klausimus, aš Šiaurės Anglijos pakviečiau e, ekspertų ir vienas iš jų papasakojo e, istorijų apie tai, kaip jis parašė tą ateities e, sus, pasirašė ateities susitarimą su šokolado gamykla, bet ne, neišdryso netgi paminėti to fabriko pavadinimu. Ir mane tada, e, tada tą ekspertą nutraukė socialistas kolega ir tikrai man buvo tai labai nemaloni situacija, nes ekspertas kalbėjo apie, apie, apie savo patirtį ir tai, kad jis jau paminėjo tos, atsiprašau, to šokolado fabriko pavadinimą, labai sutino e, kolega socialistą. Pani poseł Doc, bardzo proszę. Doc. Ačiū, ponė pirmininkė. Šį rytą aš labai atidžiai klausiausi komisaro ir labai šiek tiek nustebau ir sunerimau, kad jisai labai šviesiai nušviečia situaciją pieno sektorius. Kalba, kad ten nėra jokios krizės. Tačiau aš norėčiau jums pristatyti realybę mano Šiaurės Airijos rinkiminėje apygardoje. Tai yra realybė ir ponas Džeimsas apie tai puikiai yra informuotas. Ūkininkai dabar turi tokias kainas, kurios yra mažesnės nei gamybiniai kaštai ir matome, kad pasarais metais tos kainos mažėja. Praeitą savaitę matėme, kad 8 e, procentais sumažėjo kaina aukcione. Ir iš tiesų poveikis, trumpalaikis, ilgalaikis poveikis panaikinus kvotas bus sunkiai prognozuojamas. Balandžio mėnesį Šiaurės Airijoje ūkininkai susidurs su, lift, su kvotų panaikinimo situacija ir kalbam apie tai, kad, kad kasmet pieno gamyba auks, tačiau Šiaurės Airijoje mes susidarėme problemomis su priekyba Europos ir pasaulio rinkose. Ir Šiaurės Airijos stambus sūrio gamintojas, kaip sikis praeitą savaitę, išsakė susirūpinimą dėl šios problemos. Aš ne, nebejoju, kad komisaras teisus, kad ilgalaikės perspektyvos yra puikios pieno pramoniai, tačiau aš manau, kad mums reikia dabar daugiau susitelkti ties trumpalaikėmis problemomis, būtent kainų nepastovumu, kai bus panaikintos kvotos ir reikalingos priemonės, kad padėtumėme pramoniai prisitaikyti. Turime labiau orientuoti gamybą į rinką, tačiau tai nereiškia, kad ūkininkai turi šokti pagal rinkos sąlygas. Kai turėsime daugiau priemonių savo dėžutėje, tuomet aš manau, kad realistiškesnės intervencinės kainos tikrai bus svarbi priemonė, kol neturėsime daugiau kitų papildomų priemonių. Ir manau, kad turime spręsti realias problemas šioje srityje, būtent sažiningumo elementas tiekimo grandinėje. Nes stambus priekybos centrai Čia reikalingas sažiningumo ir skaidumo elementas. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad labai dėkoju komisijai, kad daug dėmesio skiria naujoms rinkoms. Aš manau, kad tas yra absoliučiai būtina ir norėčiau, kad daugiau tam būtų skiriama dėmesio. Galiausiai Timui Nikolsonui norėčiau padėkoti, Džimui Nikolsonui padėkoti už pranešimą. Dziękuję pani poseł Peciwych. Ačiū. Dėkoju. Pirmininkė, dėkoju kolegai Nikolson už e, šį pranešimą. Aš tikiuosi, kad ES lygių ateityje turėsime tvirtesnę e, pieno sistemą. Kroatijoje ūkininkai susiduria su didelėmis problemomis, nes jie negali nutraukti sutarčių, keisti kainos ir e, prašyti tam tikrų dalykų. Tai yra blogai. Kolegos minėjo, kad ir kitose šalyse kyla problemų šioje srityje, šiame sektorija. Dėl to manau, kad labai svarbu nustatyti minimalę pieno kainą. Girdėjome, kad Latvijo, Latvijoje mažiausia minimali kaina yra 22 euro centai, o Europos vidurkis yra 20 euro centų. Tokia kaina e, neleidžia padengti kreditų, paskolų. Mums reikia naujų uh, E, e, fabrikų, ūkininkai neturi pakankamai lėšų, kad net jų vaikai galėtų e, studijuoti. Štai dėl ko reikia minimalios kainos. Ataskaitoje yra minima, kad minimali sutarties, min, minimalus sutarties laikas yra šeši mėnesiai, bet tai netiesa. Aš girdėjau, kad supirkėjai gali nutraukti sutartį bet kada. Tai tikrai e, labai kenkia ūkininkams e, ir kenkia jų dėrybiniai galiai. Pieno kokybė. Nekontroliuojama visose valstybėse vienodai. Dėl to, manau, reikėtų reikėtų dėti pastangas tam, kad kontrolė suvienodinta. Aš norėčiau pasidžiaugti, kad mano tautietis airis parengė šį pranešimą ir kad jiems labai gerai pasisekė čempionate, šešių šalių čempionate. Panaš, būtų gal gerai, geriau, jeigu mes stengtumėmės kontroliuoti tai, ką galime kontroliuoti. Aš žinau, kad Airijos Respublikoje mes susidurėme su kainų nestabilumo problemomis. Bet mes, pavyzdžiui, labai mažai galvojame apie vandens naudojimą. Aš žinau, kad da, ūkininkams dažnai tenka labai brangiai mokėti už vandenį. Jau minėjau anksčiau anaerobinį um, virškinimą. Ir mes turime išnaudoti tam, kad galime būtų gaminti iš jo energiją ir taip, a, ir taip pat naudoti a, a, jį kaip trašas. Ir tai padėtų mums geriau, e, mažiau teršti aplinką. Ponas Brennan kalbėjo apie sąžiningą priekybą ir aš kiekvieną kartą parduotuvėje moku sąžiningą kainą už arbatžolės ar, ar už kavą. Ir, ir aš žinau, kad nemažai žmonių pasirinktų iš tikrųjų pirkti tik tam tikrose e, parduotuvėse, kurios e, užtikrina sąžiningas kainas. Toliau Mes turime taip pat surasti ir mechanizmą, kuris padėtų mums da, mažinti gamybą tuomet, kai rinkos susidaro perteklius. Panas Des. Ačiū, ponė pirminkė. Ir Džima Nikolson, norėčiau ir tau padėkoti už šį dokumentą. Man atrodo, kad tu labai gerai padirbėjai, iš tikrųjų, ypač jei prisiminsime, kad tas klausimas yra susijęs su daugybė, daugybė jautrių temų. Aš norėjau pasisakyti diskusijos pabaigoje dėl to, kad pirmiausia norėjau išklausyti kolegų nuomonę. Mes žinome, kad netrukus baigs galioti kvotų sistema. Panašu, kad e, kvotos nepadėjo mums įspręsti visų problemų pieno sektorėje. Nes mes matome, pavyzdžiui, iš patirties Vokietijoje, kad kai kurios problemos yra tiesiogiai susijusios su kvotomis. Mes planavome, pavyzdžiui, vienas metas pagaminti 250 tūkstančių litrų pieno. Ir galiausiai paaiškėjo, kad to pieno buvo per daug ir 50 tūkstančių teko išpilti. Taigi kvotos nepadeda įspręsti problemų. Aštuoniasdešimt ketvirtaisiais metais, kai atsirado kvotos, e, pieno sektoriuje dirbo 368 tūkstančiai ūkininkų. Šiandien jų liko tik tai 78 tūkstančiai. Ir šiandien aš supratau, kad kvotos nebuvo iš tikrųjų reikalingos. Ir šiandien aš jau nebepasisakau už kvotas, nes aš mačiau, kai buvo mokama pagal tas, tą kvotų sistemą ūkininkams, kurie vis tiek žinojo, kad pasitrauks iš gamybos. Bet to mes žinome, kad ūkininkai tokiausiose e, vietovėse, kalnuotose vietovėse susiduria su ypatingomis pro problemomis, nes tenai, pavyzdžiui, net ir 60 centų už e, litrą nėra pakankama kaina, nes tenai gamybos e, kaštai yra labai, labai dideli. Ir pavyzdžiui, pieno surinkimo įkainiai taip pat keičiasi. Pavyzdžiui, vienur tai gali būti mažiau nei vienas centas, tai 70 dešimtųjų centų. Pavyzdžiui, kai kur kal, kalnuotose vietovėse, vietovėse gali siekti net ir 6-7 centus. Pane Maginės, ačiū, Džimai. Man atrodo, kad šiame pranešime viskas yra paminėta. Tu girdėjai jau kolegų pastabas ir girdėjai, kad uh, Valstybės narės susiduria su įvairiomis problemomis ir kartais e, ūkininkai kenčia nuo geopolitinės situacijos. Ir tai yra labai svarbu. Tačiau man atrodo, kad mes vis tiek pernelik dažnai galvojame tik apie save Europoje. Ir 18, 19 ir 30, 20 straipsniai tavo pranešime yra ypač svarbus, nes mes negalime e, e, įsisavinti visų pieno produktų patys Europoje, todėl reikia ieškoti eksporto galimybių, reikia ieškoti naujų rinkų. Ir da, e, aš rengiu nuomonę beje ir pasisengsiu atsižvelgti į kolegų išsakytas pastabas. Ponas Flan, Flanagenas kalbėjo labai de, aistringai ir man atrodo, kad tai, apie ką jūs kalbėjote, gali e, palikti neteisingą įspūdį. Jūs kalbėjote apie tai, kad, e, kad ūkininkai gauna, e, perka vandenį iš, iš tam tikros bendrovės. Bet aš norėčiau Jums pasakyti, kad, kad iš tos bendrovės labai dažnai perkamos, per, perkamas yra ne vanduo, bet trašos. Bet to Jūs minėjote, kad tos trašos taršia, taršia aplinką ir aš norėčiau, kad Jūs atsimtumėt tas savo pastabas. Pirmininkė, aš manau, kad tai, ką aš pasakiau, yra labai svarbu, nes tai, ką jūs pasakėte, e, iškreipia situaciją. Ūkininkai nori e, rūpintis aplinką ir be to anaerobinio virškinimo e, išmatose yra tokių medžiagų, kurios teršia aplinką. Dėkuoju, telefonas Danta. Ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau uh, padėkoti Džimui Nikolson už atliktą darbą. Antrą kartą rengiamas pranešimas dėl pieno sektoriaus ir jis dirba nuosekliai, jis tengiasi įsiklausyti į visų nuomonę ir net ir tų, kurie išsako jam neprimtiną nuomonę. Ir da, mes ieškome sprendimo. Aš norėčiau Jums priminti, kad parlamentas pateikė pasiūlymus ir taryba jiems pasipriešino. Ir mes reguliariai diskutuojame su komisija apie patirtį pieno sektoriuje. Ir aš manau, ponia pirmininkė, kad mums reikėtų taip pat pradėti diskusiją ir su taryba, tam, kad e, ji prisimintų, kad, kad intervencinės kainas nustato taryba. Ir e, būtent taryba yra atsakinga už tai, kad e, pieno kainos yra vos didesnės nei 20 centų kai kuriuose regionuose. Europos parlamentas didelė balsų persvara pasipriešino, priešinasi dabartiniai tai situacijai, kad mes išsakėme savo pasiūlymus, juos patvirtinome didelį balsų daugumą, taigi kiekvienas turėtų prisimti jiems tenkančią atsakomybę. Aš taip pat manau, kad mes turėtume bendradarbiauti su universitetais, ieškodami priemonių, kurios būtų labiau pritaikytos prie to, kas vyksta dabar rinkoje. Kartais kalbama, pavyzdžiui, apie tai, kad pienas yra greitai gendantis produktas ir jį e, transportuoti yra sunku, bet gal galima būtų surasti kažkokių techninių naujovių. Mes e, taip pat pastebėjome, kad kai komisija atvyksta pas mus e, į komiteto posėdžius, jie labai dažnai mums sako, kad dirbti reikia skubiau, kad reikia, kad terminai nustatomi yra labai labai. Labai trumpi, bet mes matome, kad komisija dėlsia ir kartais vėluoja net pusantro mėnesio ar, ar dviem mėnesiais ir teikdama informaciją valstybėms narėms. Ir tai yra nepriimtina. Aš manau, kad reikia teikti informaciją realiuoju laiku. Taip, jūs visiškai teisingai kalbėjote, ponė Dantan. Bet e, jums yra puikiai žinoma, kad e, valstybių narių ministrų pozicijos nėra tokios e, vieningos, tokios bendros kaip mūsų komiteto narių požiūris. Ir tai reikėtų atsižvelgti. Pone Agijera. Eh, Dėkoju pirmininkė, norėčiau padėkoti už pranešimą. Norėčiau padėkoti ponui Nikolsonui ir e, norėčiau prisidėti prie šių diskusijų apie sektorių. Vienas iš e, pieno rinkinio, pieno dokumentų rinkinio e, E, silpnųjų aspektų yra savanoriškas aspektas. Aš manau, kad e, šią sistemą reikėtų taikyti visoje Europos Sąjungoje. Na, o dėl to savanoriško aspektų susidaro skirtinga situacija. Ir dėl to būtent šis e, pieno paketas nedavė lauktų rezultatų. Taigi, manau, kad tas Mm, savanoriškas e, sprendimas e, ir, ir yra silpnoji dokumento vieta. Manau taip pat, kad tekste reikėtų e, daugiau suteikti svarbos kooperatyvams. Jie Europos Sąjungoje būtent pagamina 70 procentų pieno produktų Taigi jų svoris yra didelis ir manau, kad reikėtų ir juos atsižvelgti ataskaitoje. Na, o dar kalbant apie pienos rinkos stebėjimo centrą, e, reikėtų, kad būtų atsižvelgiama ir, pavyzdžiui, į pajamas kiekvienoje šalyje e, ir taip toliau. Ne, nereikia atsižvelgti tik į kainą. Taigi šis stebėjimo centras gali rinkti ir daugiau duomenų. Taip pat reikia pagerinti saugumo garantijų tinklą. Apie tai kalbėjo ir ponas Dantan, ir kiti kolegos. E, taip pat reikia prašyti mažiausių kainų, e, minimalių kainų ir taip pat dėl 27 punkto, dėl nesažiningos priekybos, reikėtų pasakyti, kad Agri komitetas ir Europos parlamentas nori, kad komitetas, kad komisija atsižvelgtų e, šį klausimą ir spręstų šią problemą. Dėkoju, ponas De Castro. Taip trumpai, pirmininkė, norėjau padėkoti taip pat ponui Nikolsonui už nuveiktą darbą. Jau antrą kartą jis e, rengia dokumentą apie pieną. E, pieno e, dokumentų rinkinys nebuvo labai sėkmingas, bet vis dėlto juo mes pradė, juo remiantis pradėjome naudoti tam tikras priemonės, kurios buvo tikrai labai naudingos. Žinoma, stebėjimo centras turi būti e, tobulinamas, turi būti pagerinta jo veikla. Bet reikėtų pagalvoti ir e, apie kokias nors priemonės, kurioms esant būtų pagerinta ta garantijų sistema, nes kainos yra nepastovios ir e, mums reikėtų priemonių, E, kuriomis naudojantis galėtume valdyti pasiūlą krizės momentu. Aš tikiuosi, kad mes e, suformuluosime kartu su Jim kokią nors hipotezę, kokį instrumentą ir šioje srityje galėtume pasitelkti. Dėkuoju. Dėkuoju. Taigi pasisakė visi prašė žodžio, bet taip pat dar žodžių paprašė ponė Hoibuš ir ponas Vanaganas. Bet tik po vieną minutę prašau. Dėkoju. Norėjau sureaguoti. Jūs sakėte, kad e, jūs palaikite kvotas, o aš joms priešinuosi. Iš tikrųjų, E, aš niekada kvotoms labai e, nepritariau. man visada kilo klausimas, kągi tomis kvotomis mes gavome. Du trečdaliai įmonių turėjo pasitraukti iš gamybos. E, dabar negalime visko liberal, liberalizuoti, nes antraip vėl įmonių mažės, atsiras dar, dar daugiau struktūrinių pokyčių. Taigi mes e, padarėme klaidų, kalbant apie kvotas. Dabar turime kurti priemonės, kuriomis apsaugotume gamintojus ir skatintume rinkos stabilumą, tam, kad nebūtų e, sviravimų. Na, sviravimų bus, bet negali, nereikėtų tų didžiulių sviravimų ir kainos neturėtų labai kisti. Mums reikėtų priemonių, kurioms esant būtų tam tikros garantijos ateityje. Pone Flanaganai, viena minutė. Ir po to suteiksime žodį Flan, e, e, Albertui. Gaila, kad ponė Maginės nesuprato manęs. Aš suprantu, kad e, trašos gali būti gyvūnų mėšlas. Bet e, mes kalbame apie e, suvirškintus, suvirškintas e, medžiagas ir jos tikrai labai gerai trešia. Naftos kainos mažėja, bet Ne, iš tikrųjų naftos kainos jau auga. Pamirškite politiką, jeigu norite e, skatinti pieno gamybą, pasitelkite ir anaerobiškai suvirškintas atliekas. Taip, naftos kaina sviruoja, bet marža yra tikrai didelė gali dar jos ir nukristi. Toliau ponas Dės. Dėkuoju, dėkuoju, panė pirmininkė. Labai įdomu yra stebėti, kad mūsų diskusija taip įsismarkavo. Mes žinome, kad mes kažkada turėjome ir milijonus litrų pieno, sviesto kalnus. Ir taip pat turėjome ir muitus. Ir akivaizdu, kad mes galėsime apsaugoti kainą savo rinkoje tik tuomet, jeigu turėsime atitinkamus muitus. Aš mačiau daug pokėčių Ir suprantu, kad tai yra natūralu, nes situacija keičiasi, keičiasi aplinkybės ir nieko čia tokio baisaus e, ar netinkamo nėra. Kokybės priežiūra, kokybės kontrolė. Negalima manyti, kad ji yra vienoda visur. Mes mokame, pavyzdžiui, 50 centų už ekologiškai pagamintą mien, pieną ir niekas iš mūsų kooperatyvose dalyvaujančių ūkininkų nesiskundžia. O tie, kas nedalyvauja kooperatyvose, turi kur kas mažesnę kainą - 27-28 centai. Reikia tiesiog suprasti, kad situacija keičiasi, kad negalime turėti fiksuotų kainų, kitaip sugrįšime į komunizmą. Panas Jar. Taip, iš tikrųjų komunizmas čia mums e, grėsia. Sovietmečių turėjome tikrai super kainas. 90 centų už e, vieną pieno litrą. Bet mūsų e, ūkis vis tiek ando galiausiai problemuose. Ir šiandien Vokietija visa savo sudėtimi yra yra ES narė ir, pažiūrėjau, mano regione mes neturėjome iš pradžių pieno kvoto, po to turėjome staigiai prie jų prisiderinti. Jei pažvelgsime į tai, kaip veikia rinkos, kaip jos yra reguliuojamos, jeigu pažvelgsime į e, Europos žemėlapį ir pamaty, pažiūrėsime, kur kiek yra gamintojų, tuomet labai lengva galima bus įvertinti, kiek litrų gali pagaminti kiekvienas, uh, uh, kiekviename uh, hektare. Negalima tikėtis, kad visi ūkininkai gali gaminti vienodą pieno kiekį. Aš nemanau, kad uh, kas nors e, sutiks maži, gaminti mažiau tam, kad kiti galėtų gaminti daugiau. Aš manau, kad mes turime raginti ūkininkus reguliuoti pieno gamybos apimtis. Gal nereikėtų pernelik optimistiškai apie tai kalbėti. Aš norėčiau uh, Norėčiau pranešti Jums gerų žinių, bet vienai per kitaip ūkininkams reikia aiškiai pasakyti, kvotų nebeliks. Labai įdomu yra klausyti šios diskusijos. Aš savo rinkėjams e, visuomet sakau, kad aš džiaugiuosi tuo, kad galiu dirbti Žemės ūkio komitete, dėl to, kad šiame komitete mums pirmiausia rūpi Žemės ūkis nepriklausomai nuo to, kuriai frakcijai ir kokiai politinė partija mes priklausome. Ir kad mes šiame komitete visuomet sutarėme dėl to, kas labiausiai rūpia ūkininkams. Komisijos atstovai, prašau, dabar gerbiamasis direktorių žodis jums suteikiamas. Ir taip pat prašyčiau nekalbėti per nelik ilgai, dėl to, kad ponas Nikolsonas po to turės mums padėkoti už visus mūsų sveikinimus ir jam išsakytą padėką. Dėkoju, taip, aš kalbėsiu labai trumpai. Tiesiog pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad komisija džiaugiasi tuo, kad yra parengtas šis pranešimas, kad jie parengė panas Nikolson, jis yra gerai subalansuotas ir mes iš esmės pritarėme jo pateiktai pieno rinkos analizai ir iš esmės galime pritarti beveik visoms, nors ir ne visoms, rekomendacijoms. Be abejo, jis visiškai teisingai pasakė, kad po 31 metų, tai yra kvotos bus panaikintos jau kitą savaitę ir kad iš esmės tai prilyksta revoliucijai pieno sektorėje. Iš tikrųjų, tai labai svarbus bus posūkis, pokytis, tai, mm, su kuriuo susidurs ūkininkai. Mums patinka, kad šiame pranešime kalbama apie ateitį, o nebandoma tiesiog gvildenti praeities e, e, klaidas. Ir sprendimas buvo priimtas 2003 metais ir mes žinojame, kad jau kelio atgal nebebuvo nuo to laiko. Ir ūkininkai, bent jau kiek, bent jau kiek mes pastebėjome iš savo diskusijų su, su jais, iš tikrųjų norėtų išnaudoti visą naujos situacijos potencialą. Tai nereiškia, kad iš karto išsispręs problemos. Ir aš pritariu tam, kas sakė ponas Nikolson apie tai. Ir beje, daug kas iš jūsų apie tai šiandien apie tai kalbėjo. Aš praeitą savaitę su ponu Hauganu dalyvavau Žemės ūkio ministrų taryboje. Mes pusryčios valandos kalbėjome apie patį pieno sektoriją ir galim pasakyti, kad buvo išsakyti labai daug susirūpinimo. Ir komisija puikiai tai supranta. Yra du svarbiausi iššūkiai. Pirmiausia, tai yra nestabilumas kainos sviruos visuomet ir niekas nežino, kokie bus tie sviravimai, kiek jos mažės, kiek jos didės. Ir e, tai yra nauja situacija, su kuria susidurs ūkininkai ir todėl turime jiems padėti. Kitas iššūkis yra štai toks. Mes vis daugiau ir daugiau priklausysime nuo uh, e, užsienio rinkų. Jau šiandien nuo 10 iki 11 procentų visos viso pagaminto pieno reikia eksportuoti tam, kad padėtis rinkoje būtų stabili. Ir mes žinome taip pat, kad ir Rusijos sprendimas nepa, nepadėjo mūsų ūkininkams. Taip, reikia gaminti ūkį, e, reikia gaminti pieną, bet jį, ta, visą tą produkciją, visą tą pieną reikia ir parduoti. Ir uh, Europoje mes jau nebegalime, nebe, mūsų rinka nebeturi papildomo potencialo, todėl reikia ieškoti rinkų kitur. Kągi dabar ES galėtų daryti? Kelias dalykus. Pirmiausia, pieno sektoriui skirtų dokumentų, rinkinių, e, e, e, dokumentų rinkinys buvo skirtas tam, kad mes galėtume susitvarkyti su minėtais iššūkiais. Ir kaip ir pranešėjas, mes esame nusivylę, kad tie dokumentai įgyvendinami yra lietokai ir netinkamai. Ir iki praeitų metų vasario sausio mėnesio kainos buvo labai didelės. Ir mes manome, kad dabar, keičiant situaciją, gamintojai turėtų burtis, turėtų telktis tam, kad išsireikalautų sažiningesnės, geresnės sąlygas maisto produktų tiekimo grandinėje. Ir apie tą grandinę beje daug kas kalbėjo ir jūsų nuogastavimai yra visiškai pagristi. Taip, be abejo, reikia sustiprinti gamintojo padėtį toje maisto produktų tiekimo grandinėje ir bendrovo žemės ūkio politika ir konkurencijos taisyklės e, turėtų būti e, suderintos labiau. Ir e, rinkos intervencijas reikėtų mažinti ir reikia atitinkamai galvoti, kaip reikėtų pakoreguoti taisyklės. E, pieno rinkos stebėjimo centras, tai yra dar vienas naujas mechanizmas, buvo jis buvo sukurtas maždaug prieš metus ir mes nuolatos galvojame, kaip galima būtų patoblinti jo veiklą. Ir netrukus mes pateiksime gerai e, suformuluotus, lengvai suprantamus rodiklius, kurie, kurios galėtų renkti tas centras ir kurie suteiktų gamintojams galimybę aiškiai vertinti padėtį rinkoje. Duomenų informacijos rinkimas. ES tuo užsieima daugiausia valstybės narės ir aš džiaugiuosi, kad ponas Nikolsonas ragina valstybės narės kuo skubiau teikti ūkininkams e, visą surinktą informaciją. Ir Kroatijoje pieno, e, litras pieno kainuoja 44, 34 centus, o Latvijoje mes galime patvirtinti e, pieno kainą yra 22 centai. Štai tokia tai yra padėtis šiandien. Toliau tai, tas ap, e, apsaug, apsauginis tinklas, tai, čia tai yra apsaugos, papildomos apsaugos priemonės, jos yra naudingos, ypač dabar, kai susidurime su Rusijos draudimu. Toliau savanoriškos paramos susijimo schemos. 18 valstybių narių pasirinko gyvendinti tokias schemas. Tai reiškia, kad jos dalį joms skirto pinigų paketo skiria būtent pieno sektoriui. Taigi Tai yra maždaug 800 milijonų eurų ir tai sudaro maždaug 20 procentų viso, visų išmokų. Ir valstybės narės pačios gali spręsti, kam skirti tą paramą, ar tokiasiams regionams, kalnotoms vietovėms. Kaimo plėtros priemonės. Čia vėlgi viskas priklauso nuo valstybių narių. Mes galime tik tai paraginti valstybės narės da, iš kaimo plėtros paramos daugiau pinigų skirti tiems, kas kainikauja nepalankiose regionuose. Kokybės kontrolės e, politika. E, kilmės e, vietos nuorodos Ir tai yra labai svarbu dėl to, kad, pažiūrėjau, šiandien 228 sūrio rūšis gavo ypatingą statusą, ypatingą apsaugą pagal kilmės šalies nuorodą, geografinę kilmės nuorodą. Ir 18 procentų visų pagamintų produktų gali, naudotis, gali būti apsaugota pagal geografinės, geografinės nuorodas. Komisija nenori kažyti pagalių ir, į ratus. Mes tiesiog norime atsisakyti kvotų, nes kvotos, kaip mes pamatėme iš praeities, nepasiteisino. Ir tikime, kad situacija ateityje, nors dabar neaiški, pagerės. Dėkoju. Ačiū. Aš kaip ir nebuvau numačęs pasisakyti, bet numatęs pasakyti, bet kadangi laiko dar turime, tai trumpai pasisakysiu. Labai jautriai reaguoju į tai, ką sakė panas Dortmanas ir kiti kolegos dėl pieno gamybos tose regionuose, kur yra sudėtingos gamtinės sąlygos, kalnuotos vietovės ir panašiai, tai yra susijęs su papildomais kaštais. Taigi, norint, kad iš, išsaugotume tuos ūkininkus reikalinga skatinti e, gamybą ir turime kažkaip apjungti tuos e, ūkininkus ir gamintojus į organizacijas. Kažkas sakė, kad komisaras teigia, jog nėra krizės. Galbūt mes vertiname viską iš savo regiono perspektyvos, vietos situacijos perspektyvos, o komisaras gal žvelgia globaliau, plačiau Ir aišku, Baltijos valstybės matyti dabar baisiausiose, pačioje baisiausioje situacijoje - Suomija, kitos šalis. Taigi, ši krizė nėra pasiskiršiusi vienodai. Ir dar viena problema yra štai kokia. Mes neturėtumėme bijoti žodžio intervencija, nes mes dažnai labai bijome šio žodžio. Ir mes mielai išsaugotumėme galbūt tas kvotas, galbūt e, tai pavadintumėme kažkaip kitaip, bet jas vis tiek išsaugotumėme galiausiai. Pieno rinka, pieno gamyba yra labai jautris rytis, kadangi juk tai yra biologija, tai yra gyvi gyvūnai, gyvi augalai. Tai tiek. Ir dabar žodis ponui Nikolsonui, kad jis apibendintų diskusijas. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju visiems. Jūs sakėte, kad nereikia man visiems dėkoti. Iš tiesų, gal pirmąjį kartą vyksta tokios labai išsamios diskusijos apie pieno e, sektorių. Aš labai džiaugiuosi dėl to ir dėkoju visiems, kurie pasisakė. Mes visi čia tam, kad padėtumėme prie pieno pramoniai ir įveikti tuos iššūkius. Norėčiau pažymėti, kad visi, kurie mano, kad mano pirminis tekstas, kad jame buvo, kad jis buvo trečdaliu ilgesnis nei dabar, bet tikrai yra pribojamas teksto dėl savo iniciatyvą rengiamų pranešimų. O iš tiesų turėjome kalbėti apie daug įvairių dalykų, paliesti daug įvairių temų. Aš norėčiau padėkoti visiems, diskusijos šties buvo labai geros. Aš nuoširdžiai nuo tikiuosi, kad komisija, kad komisija ne, atsisakys savo pastangų pieno pramonėje, nes e, šiam sektoriui laukia, šio sektoriaus laukia daug iššūkių ir komisija turi dirbti su mumis, jeigu norime žengti pirmin ir sukurti gerą ateitį pieno sektoriui. Daug kas buvo pasakyta apie kainų nepastovumą ir e, pastarieji kalbėtojai apie tai kalbėjo, tačiau visi žemės ūkio pramonės sektoriai, kaip ir jautiena, keuliena, aviena, jau dešimtmečius gyvena su nepastovomis kainomis ir tik pastaraisiais metais galiausiai pieno pramonėje atsirado nepastovios kainos. Ir dėja, kol kas vienas sektorius nespranta, kaip su tuo susitvarkyti, taigi turime jiems padėti, kad jie suprastų, kaip tvarkyti su tomis kintančiamis kainomis ir vienas iš jų, ką galėtumėme padaryti ir džiaugiuosi, kad visi tai paminėjo. Tai, kad devynios vyriausybės nepateikė statistinių duomenų pieno stebėsinos centrui, tai yra iš tiesų yra baisus, e, baisi gėda. Ir taryboje jos turi už tai atsiskaityti ir pasiteisinti, kodėl jos nepateikė tuo duomenų. Taigi aš manau, kad tikrai daug vilčių e, mes e, siejame su tuo centru ir tikrai reikia pagalvoti, kaip kaip reiktų nubausti tas valstybės narės, kurios neteikia informacijos. Taigi reikia ieškoti būdų, kaip pagerinti tą, tą sistemą. Na ir dar vienas dalykas. Ponas Dortmanas, jis yra ekspertas ir aš lankiausi jo regione ir be jokios abejonės mažiau konkurencingos e, sritys, e, nepalankiausi regionai susiduria su didžiulėmis problemos. Aš ten lankiausi, viską žinau. Ir esu pasirengęs pasakyti, kad su tomis kvotomis kyla pavojus, kad tie regionai negalės išgyventi gamindami pieną, be jokios abejonės. Nebent nacionalinės vyriausybės ir Europa pripažins ir panaudos antrąjį ramstį, kas ten yra, ką įmanoma ten panaudoti, kad galiausiai ateitis būtų įmanoma, nes kažin ar mes surasime sprendimą ir išgelbėsime juos, bet turime aiškiai pasakyti, kad iškaipius bendrąją rinką ir, ir dėl visų kitų priežasčių kyla klausimas, ar tikrai norime, kad taip atsitiktų. Ir tai yra platesnis, didesnis klausimas, kurį turime iškelti. Ir aš neturiu jokios abejonės, kad tą klausimą mes svarstysime vėliau, kai bus pateikti pakeitimai ir panašiai. Aš atsižvelgiu tai, kas buvo pasakyta dėl pardavimų ir stambių e, priekybininkų. Aš savo pranešime mielai būčiau numatęs skyrių apie tai, e, punktą apie tai, bet tą ir padariau, pato išėmiau, nes šio komiteto kolegos išvelgiu į vieną konkrečią ponę kolegę. Čia buvo sakoma, kad yra kitas klausimas, reikia tai svarstyti vėliau, prie, e, kai, kai tam ateis laikas, tačiau tikrai, ponė Maginės, aš nemanau, kad mes e, išspręsime žemės ūkio e, problemas, jeigu neįspręsime stambių priekybininkų problemų ir e, nesižvelgsime į vartotojus, nes kai aš vykstu į Airiją ir einu į supermarketą, už 2 e, eurus galiu nupirkti 2 litrus pieno. Tai tikrai nėra normali situacija. Kiek pastangų, kiek laiko yra įdėta, kad būtų tas pienas pagamintas. Ir iš tiesų tiesiog var, stambus e, priekybos centrai bando pritraukti vartotojus e, ir su tomis mažomis kainomis, bet visiškai netižvelgia į tą uh, įdėtą darbą. Ponas Lanaganas, aš jį puikiai pažįstu, jis apie anaerobinį virškinimą kalba nuolatos, jau du kartus šiandien apie tai kalbėjo. Aš gaunu labai daug skundų nuo ūkininkų, kurie sako, kad visi visa žolė ir sėklos ir, ir grūdinės kultūros yra naudojamos anaerobiniam virškinimui ir ne, ne gyvūnams šerti, taigi tikrai čia yra skirtingų nuomonių apie tai. Kvotos tikrai nėra panacėja. Aš 84 metais sakiau, kad buvau e, bendruomenių rūmų narys Junktinėje karalystėje. Dar dvi minutės, man ponė pirmininkė. Šiaurės Airijoje labai nedidelė mūsų buvo dar dalis tuomet ir mes čia buvo prieš mums įstojant į Europos Sąjungą. Neatsimenu, kuriais metais mes galiausiai ten įstojome. Bet aš noriu pasakyti, kad Šiaurės Airijoje tuo metu mums trūko 8 tūkstančių. Buvo 8 tūkstančiai pienininkų, dabar liko gal 3 tūkstančiai. Taigi turime tikrai apie tai pamastyti, kaip mes apsaugosime tuos ūkininkus, kaip juos išsaugosime šioje srityje. Ir dar komisijai norėčiau pasakyti, kad aš dirbsiu su šešėliniais pranešėjais, dirbsiu siekiant kompromisinių pakeitimų, bet galiu pasakyti labai aiškiai ir paprastai kolegoms, tikiuosi, kad jie mane išgirs, kad aš noriu, jog šis komitetas parengtų pozityvių minčių komisijai ir nebandytų siūlyti tokių idėjų, kurios e, skamba gerai, bet į tų idėjų nėra įmanoma įgyvendinti. Mums reikalingos tokios idėjos, kurios galėtų sustiprinti pieno sektorių ateityje. Tikrai nereikia tokių nerealistiškų idėjų, taigi, ponė pirminkė, matau, kad jau mojojate plaktuku ir taip man skiriate daug laiko buvo tema labai dosnus. Aš norėčiau visiems padėkoti už pasisakymus. Aš manau, kad diskusijos buvo geros ir laukiu pakeitimų. Be jokios abejonės gausiu jų daug ir pasirengęs dirbti su visais. Tik, tik, tikintis, kad pasieksime gero rezultato. Ačiū. Taigi, dėkoju. Sveikiname Jūs pranešimus galime teikti iki kovo 30 dienos. 12 valandos dienos. Na ir ankstesnis komiteto pirmininkas galbūt dabar pasakytų, kad visi nusipel... jūs, pane Nikolson, nusipelnėte didelio butelio šampano, taigi pagalvokite apie tai. Taigi, tai buvo trys labai svarbus mūsų komiteto posėdžiai. Baigiame svarstyti šį klausimą. Šis klausimas yra prieš paskutinis, dar reikia patvirtinti koordinatorių pateikt, posėdžio pateiktas rekomendacijas. Koordinatorių posėdis įvyko vakar po eilinio komiteto posėdžio ir ta informacija, ta, tos rekomendacijos buvo išsintinėtos vakar 8 val. vakaro, jeigu pastabų nėra, tuomet tvirtiname koordinatorių posėdžio rekomendacijas, taigi dėkoju visiems už dalyvavimą posėdėje ir malonaus vakaro. Ir laimingų visiems Velykų, nes tai yra paskutinis mūsų posėdis prieš Velykas. Taigi dar kartą dėkoju ir sveikinu poną Nikolsoną. Dėkujame Tumasom.